Państwa, <clears throat> wznawiamy posiedzenie komisji. Tęsame posėdį ir pratesime jį nuo punkto skirto komiteto atstovų išvykos į Azorus lapkričio 2-5 dienomis. Šia, šį vizitą organizavo mūsų kolegė Sofija Ribeiro ir Ana Ricardo Santos. Ponas Ricardo Santos. Mes turėjome puikią progą savo akimis pamatyti labai specifišką žemės ūkį Azorose susipažinti su pieninkystės problemomis tame regione. kuri vykdoma šiek tiek kitaip negu kitose regionuose. Delegacijoje dalyvavo Andrijų, kolega Vojcechovski, Albert Des, Jans Gizekė, Miguel Viegas, Na ir aišku, organizatoriai. E, sekretariatas parengė misijos ataskaitą, kurią jūs gavote. Ir dabar norėčiau steikti žodį poniai Sofijai Ribeiro. Prašom. Labai ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Man labai malonu, kad turime progą aptarti mūsų misijos Jezorus ataskaitą, nes joje išdėstyti e, visi sunkumai, su kuriais susiduria pieno ūkininkai Azorų salose. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems misijoje, ypač mūsų pirmininkui, ponui Desui taip pat, nes jis tikrųjų labai stengiasi, kad galėtume apsilankyti Zoros ir aišku taip pat noriu padėkoti mūsų darbuotojams, ypač mano padėjėjams, EPP darbuotojams, kurie rengė šį vizitą. Šiandien taip pat norėjau pabrėžti sunkumus, su kuriais susiduria šio nutolusio regiono žmonės Azorose situacija, aišku, sudėtinga yra dėl oro sąlygų, dėl geografinės salų padėties. Šios salos specializuojasi pienininkystėje, tai yra labai aukštos kokybės pienas. Ir e, jie ypač jaučia Rusijos embargo poveikį, nes tai yra labai trapus sektorius, o pienininkystė yra labai svarbi visoms bendruomenėms. ir tuo pačiu visai salai, ten gyvenančiams šeimoms. Reikia užtikrinti, kad jie galėtų gaminti, galėtų išsilaikyti, nes gyvena jie labai sudėtingomis sąlygomis. Reikia pasistengti padėti jiems išlaikyti savo kultūrą, padėti jiems išgyventi. Pieniai galvijai ganomi lais Prancūzai, nes ten yra didžiulės ganyklos, puikios sąlygos gaminti aukštos kokybės pieną. Tačiau jie susiduria su sunkumai dėl pieno kvotų pokyčių. Mes, aišku, neprašome kažkokio ypatingo traktavimo, kažkokio diskriminavimo atskiro, tačiau norime, kad būtų laikomasi sustarimų ir sutarčių ypač 149 straipsnio, kuris reikalauja saugoti labiausiai nutolusius regionus, juos traktuoti e, vienodai, sudaryti vienodas žaidimo sąlygas, nes jiems labai sunku konkuruoti. Šioje ataskaitoje pateikta informacija apie pildomą transporto išlaidas, pavyzdžiui, į salas ir iš salų. Ir aš tikiuosi, kad ši ataskaita leis komisijai parengti apsaugos priemonės, trumpalaikės apsaugos priemonės šioms saloms. pagal ypatingasias e, žemės ūkio apsaugos priemonės e, taikomas pieno ūkiams nuo 16 metų. Aš e, čia jums nu, norėjau parodyti Azorų pieno sektoriaus produktą. E, produktą, kuris gaminas mažo kooperatyvo. Ačiū prieš suteikiant žodį ponui Santo. Aš norėčiau tarti, e, suteikti žodį ponui Salmovič dėl posėdžio tvarkos. Salmovič. Thank you very much. Uh, um, I would just like to. Norėčiau. Žinau, kad šis klausimas buvo keliamas anksčiau, tačiau man E, nerima kelia tai, kad Envi ir Agri posėdžiai to, vyksta tuo pačiu metu. Tai problema ne tik mums patiems, kurie turime dirbti tuose pačiuose komitetuose. Tai kelia problemų mums taip pat dėl to, dėl to, kad e, kas, mes negalime sekti, kas vyksta abiejose e, komitetuose. Šiandien, šiandien aptarėme EFTA pranešimus ir diskusijos apie EFTA, e, kurie mums svarbus ir čia šiame komitete. Žinau, kokios, kad yra problemų, tačiau norėčiau paprašyti dar kartą pasvarstyti, kad ne visi posėdžiai, bet nors kai kurie posėdžiai, kur svarstami svarbus klausimai abiems komitetams, nesutaptų. Supratot. Albert no, no, um, no. Mr. Dess, it's on, it's on, it's on Portugal. So ah, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. E, bardzo proszę pana posła Santosa. Prašau, panas Santoš. Čia buvo dėl tvarkos pasisakymas. Labai atsiprašau, dabar jums žodis. Ačiū pirmininkė. Aš supratau, kad čia buvo dėl posėdžio tvarkos pasisakymas. Aš norėčiau taip pat pasakyti, kad apsilankimas Azorose buvo labai svarbus, ne tik žemės ūkio sektoriai Azorose, tačiau aš tikiuosi, kad tai jis buvo svarbus visiems parlamento nariams, visiems dalyvavusiems vizito, vizite. Norėčiau padėkoti ypač kolegoms, kurie dalyvavo misijoje Ir noriu padėkoti, padėkoti mano asistentai Anai Kamilo, kuri dalyvavo rengiant šią misiją. Taip pat ypač norėčiau padėkoti Azoro atstovams. Šis apsilankimas leido kolegoms tiesiog užmėgsti kontaktus, savo akimis pamatyti, koks yra pienininkystės ūkis Azorose, kokia yra situacija ir kuo jis skiriasi nuo žemyninės žvinio ūkio. Čia buvo minėta, kad pieno ūkis yra labai svarbus Azorams. ekonominė prasme ir tai yra sektorius, kuris e, kenčia nuo įvairiausių dalykų, įvairiausių įveikių. Pirmiausia, Rusijos embargas, kuris e, sukrėtė Europos pieno ūkį. Pieno kvotos leidžia užtikrinti tam tikrą pieno gamybos testinumą Zorose. Dabar šie veiksniai kelia problemų šiam sektoriui Azorose. Žinoma, geografinis grafinė padėtis e, nepadeda azorams gaminti pieną, jis yra brangesnis negu gaminamas kur nors kitur Europoje. Tai yra pripažįstama taikant įvairias finansinės priemonės, kurios egzistuoja ir dabar. Tačiau e, tuos priemonės taikomas normaliomis sąlygomis, o dabar yra kritinė situacija, nėra paprasta situacija ir jį paliečia visą Europą. Ir pieno gamybos sektorius Azorose praras šimtus galvijų, o galvėjai ten ganomi ganyklose praktiškai visus metus. Turime padaryti viską, kad būtų galima išlaikyti e, galvijų populiaciją. E, tai svarbu ir žmonių užimtumui, nes e, kalbam apie sektorius, kur vidutinis amžius yra gana E, jaunas daugumos darbuotojų. Šis sektorius negali plėtoti labai e, smarkiai diversifikuotis žemės ūkis tai negali padaryti, nes dirvos yra netinkamos, nes tai yra vulkanės kilmės, kalnuotas kraštas, todėl nėra E, labai daug kitų galimybių plėtoti žemės ūkį. Aišku, ten žemės ūkis ir priklausoma yra nuo ypatingo klimato. Taigi situacija yra ypatinga. Ir visą tai pateisina tai, kad azorams būtų taikomas e, skirtingas diferencijuotas traktavimas. Todėl ir e, struktūriniai fondai turėtų būti skirti tokiu būdu, kad sektorius galėtų Azorose sustiprėti ir atlaikyti visų problemų poveikį. Aišku, kad e, žemės ūkio sektorius yra labai svarbus Azorose ir išlaikant kraštovaizdį ir leidžiant plėtoti turistinę pramonę E, nes e, turizmo sektorius plėtojasi pastarosiais metais gana e, smarkiai. Noriu padėkoti mūsų vicepirmininko Andrijo ir kitiems komiteto nariams ir vadovybei, kurie dalyvavo vizite ir labai aktyviai reiškėsi šio vizito metu. Aš tikiuosi, kad iš Azorų išvyko turėdami aišku vaizdą, kokia yra tikrovė ir E, yra pasiryžę padėti šiam periferiniam regionui. Tik tiek aš norėjau pasakyti. Pono Nikolsono pieno pranešimas buvo patvirtintas parlamente, jis mini ten ultraperiferinius regionus ir azorų pieno sektorių. Ir kaip parlamentas, Žemės ūkio komitetas turime ginti Azorus, kaip ir visus kitus Žemės ūkio sektorius. Głosiło dwóch kolegów, członków delegacji, pan poseł Andriu i pan poseł Des. Pan poseł... Du kolegos nori pakalbėti, ponas Andriu ir ponas Des. Pra, pra, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau labai trumpai patvirtinti tai, kas buvo pasakyta ponios Ribero ir pono Santos. Vizito kokybė buvo puikia, norėčiau padėkoti Sofijai Ribero ir ponui Santos jų komandai už organizacijos kokybę. Tas vizitas mums leido pirmiausiai suprasti, ką reiškia Zorose laimingos karvės principas ar šūkis. Tai buvo aiškiai pademonstruota. Matėme, ką tai reiškia Azorams. Aš manau, kad e, labai svarbu leisti mūsų komisarui Hoganui vietoje nuvažiuoti ir pamatyti, ką tai reiškia Azorose dirbti ir koks yra pieno krizės poveikis visi mato, kaip ta krizė paveikia tokioje situacijoje teritorinę ekonomiką. E, mes susitikome su žemės ūkio darbuotojais, jų darbo kokybė puikiai rodo, kad reikia reorganizuoti e, paramą vietos ekonomikai dėl šių periferinių regionų, tai turint galvoje jų specifiškumą, Taigi mes matome devyniose salose, kad sunkumai yra įvairūs. Tiek gamybai, taip pat judumui, nes periferinėse regionuose e, tas judėjimas yra ribotas. Ir taigi yra dviejopi sunkumai jų judumo, transporto archipelage tarptų devinių salų. Ir taip pat transportas tarp archipelago ir žemyno. Ir noriu pritarti ponios, ponios Ribero ir ponos Santos e, pasiūlymui panaudoti įvairių programų ir reformų sąlygas, jas pritaikyti tokioms teritorijoms. Ir manau, kad turime atsakomybę dabar po šio vizito stengtis E, pas, pagerinti, pritaikyti tas programas, kad šis tokie archipelagai pagal bendrąją žemės ūkio politiką, e, ta parama jiems būtų labiau pritaikyta. Imant, į, e, imant galvon specifiškumą Azorose, ką mes pamatėme vizito metu. Ačiū. Proszę, pan poseł Des. Ačiū, ponė Des. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms ir mūsų darbuotojams už puikų misijos organizavimą. Norėčiau pasakyti, kad kelionės platina akiratį ir tą patį būtų galima pasakyti ir apie šią misiją. Mes vykome iš Briuselio į Lisaboną, skridome lėktuvu, o vėliau tiek pat laiko skridome į Azorų salas. Taigi suvokėme, kaip toli nutolusios yra tos devynios Azorų salos. Tarp jų taip pat yra nemažas atstumas, o tai lemia didesnės išlaidas. Įdomu yra tai, kad tik 2 procentai Azorų salos sudaro tik 2 procentus Portugalijos, o Azorose pagaminama 30 procentų viso Portugalijos pieno. Taigi, kalbant apie šias programas, Mes turime atkreipti dėmesį į salų nutolimą žemynės dalies atžvilgių. Ir reikia galvoti apie pagalbos teikimą, neiškraipant konkurencingumo sąlygų. Azorų e, salos yra kalnuotos, o tai reiškia, kad gamyba ir auginimas yra brangus. Taip pat ūkininkų žemė yra išsidėšiusi įvairiose salų dalise. Sklypai yra nutolę vienas nuo kito. Taigi aš manau, kad mes turėtume pasirūpinti, kad Azorų salų ūkininkai išlaikytų savo konkurencingumą. Norėčiau padėkoti komiteto pirmininkui ir kitiems kolegoms, kurie pavertė šią kelionę labai įdomią.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 yra norinčių dar pasisakyti? Nežinau, ar visi girdėjo, ką sakiau. Aš padėkojau komiteto pirmininkui. Taip, ačiū. Is there a problem? Is there a Polish, Polish interpretation? I have a problem, problem with Polish language.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 Dziękuję. Ok, możemy kontynuować. Czy jeszcze ktoś z Pani. Dabar galime tęsti. Ar yra norinčių pasisakyti? E, chciałbym jeszcze raz podziękować organizatorom. Jeigu ne, aš norėčiau dar kartą padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie šios misijos organizavimo. Mes tikrai buvome labai šiltai sutikti ir priimti visais lygiais, daug bendravome su ūkininkais, kooperatyvo atstovais. Visa tai yra įdėta į mūsų parengtą ataskaitą. mėnesio siūsime šią ataskaitą Europos komisijai, prieš tai apsitarsime dar dėl galtinės ataskaitos formos su delegacijų vadovais. Taigi dar kartą baigdamas padėkosiu organizatoriams. O dabar perikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Kubos autonominės priekybos priemonės Tuniso Respublikai. Nuomonę rengia ponia Aguilera Garcia. Inta komitetas atidėjo balsavimą, todėl mes atidėsime balsavimą savo komitete taip pat. Balsuosime sausio 11, sako pirmininkas. Manau, kad šiandien galėtume dar kartą aptarti pakeitimus, kadangi vyko susitikimai tarp šešėlinių pranešėjų. Taigi suteiksiu žodį e, poniai Aguilar. Muchas gracias, presidente. Efectivamente. Eh... Ačiū pirmininkė. Taip, prašiau, kad e, būtų atidėtas balsavimas, kadangi susitikimuose su šešėliniais pranešėjais nutarėme, kad pirmiausia reikia išversti pakeitimus ir tik tada juos svarstyti. Dėl šios priežasties prašėme, kad balsavimas būtų atidėtas iki sausio. Taip, įvyko Strasbūrė pirminis susitikimas. Ir todėl norėčiau pasinaudoti šią galimybę išklausyti jūs visus. Noriu informuoti, kad esame gavę 54 pakeitimus. Kai kuriuos jų teikia frakcijos, kai kurie pakeitimai atmeta komisijos pasiūlymą. Komisija nori išplėsti e, alyvogių kvotos 35 tonomis 35 tūkstančiais e, tonų ir prašoma teikti sertifikatus, kad alyvogių aliejus yra tunis, Tuniso kilmės, kad jis yra pagamintas konkrečiai Tunise. Kitose pakeitimuose e, prašoma sumažinti šiuos kiekius, kadangi Tunisui jau yra taikoma 56 6700 tonų per metus kvota. Ir Tunisas kartais ne visuomet išnaudoja jam skirtą kvotą. Visi kiti pakeitimai labiau yra susijęs su pačiais sertifikatais. Taip pat yra pakeitimų, kurie prašo pasirūpinti, kad tai nebūtų nuolatinis kvotų ištesimas. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, dar kartą mes naudojamės žemės ūkių, konkrečiai alyvogių aliejumi, bandydami padėti šaliai, kuri daug nukentėjo, taip pat ir nuo teroristinių išpolių. mes naudojamės dabar žemės ūkio priemonėmis. Aš pati esu iš Andalūzijos ir aš bijau, kad tai gali iškraipyti bendrijos rinką. Taip pat yra pakeitimų, kuriais bandoma sumažinti poveikį alyvogių aliejaus prekybai e, bendrijoje. Mes keitėmės nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu. Taip pat e, norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonės šiais klausimais. Baigdama noriu pasakyti, kad e, INTA nėra pateikusi šiam pranešimui jokių pakeitimų. Labai svarbu kad mes rastume daugumos pritarimą savo komitete. Dėkoju. Ačiū pranešėja. Dėkoju kolegoms, dėkoju EPP kolegoms. Aš manau, kad mes E, nesipriešinsime komisijos pasiūlymui dėl e, skubių ekonominių priekybos priemonių Tunisui, kurias yra pasiūliusi komisija. Mes naudojamės ūkininkystėmis priemonėmis e, skatinti žemės ūkį. Dabartinis laikas Europoje, manau, neleidžia mums to daryti. Mums yra svarbi užsienio reikalų politika. Turime būti realistais. Galime pažiūrėti į savo pačių ūkininkus dirbančius šioje srityje. Ar mes galime priimti tokią 2016 metais numatytą kvotą, kokios bus sąlygos mūsų alyvogių aliejaus augintojams 2016-2017 metais. Mes nežinome, kokios bus e, sąlygos. Mes turime būti išmintingesni nei Europos komisija, kalbėdami apie dvimetės kvotas, nes nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Nebuvo atliktas joks tyrimas, rodantis galimas būsimas sąlygas Gal komisija galėtų paaiškinti, kokiais duomenimis rėmėsi, kad nustatytų 23 tūkstančių e, tonų kvotą ir kaip galima pagrysti šias 23 tūkstančius e, tonų siekiančią kvotą kitiems metams. Mes nežinome, kokie yra duomenys. Komisijos atstovė, gal jūs galėtumėte mums paaiškinti, kaip buvo nustatytas e, konkrečiai šis skaičius. Ar komisija galvojo apie 17 metų sąlygas? Jeigu taip, gal galėtumėte mums pakomentuoti, kodėl skiriate Tunisui tokią didelę kvotą, 50 procentų didesnę, 35 tūkstančiai tonų per metus. Aš manau, tai yra e, susijęs su dvišaliu susitarimu su Tunisija, su Tunisu. Galbūt tai tam tikras e, politinis gestas e, Tuniso linkme. Taigi, aš manau, ši išskirtinė kvota yra svarbi. Reikia pažiūrėti į dėrybos ir į sąsąją tarp dėrybų ir šios kvotos. Mes turėtume rūpintis, e, kad nebūtų iškreipyta konkurencija, mes turime rūpintis apsaugos priemonėmis ir dar aš turiu kitą klausimą komisijai. Kodėl jūs nusprendėte supaprastinti E, mėnesinė Tuniso importo priežiūra. Anksčiau e, e, priežiūra buvo kitokia. Kodėl buvo įvesti tokie pakeitimai, nes jie gali pakeisti padėtį mūsų sektoriuje. Aš turiu pateikti komisijai šiuos du klausimus, dėja turėsiu išvykti anksčiau iš posėdžio, tačiau labai norėčiau išgirsti atsakymus į šiuos du klausimus. Dėkoju. Prašau kalbėti trumpiau, nes mes šiek tiek vėluojame. Ponas Salimovič. Dėkoju, noriu padėkoti pranešiai, o taip pat ir kitiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Mes iš tikrųjų daug padarėme, tačiau nepaisant viso to, negalime pritarti kompromisiniams pakeitimams, kurios pateikė pranešėjas ir kiti. Ir aš pabandysiu trumpai paaiškinti, kas vyksta. Uh, tiesiog iliustruodamas skaičiais, ką tai reiškia tunisiečiams ir ką tai reiškia mums. Tunisiečiai, kaip visi žino, po teroristų išpolių e, patie didžiulį ekonominių nuostolių. Dabar jie gamina 15 procentų to, ką jie gamindavo seniau. 15 procentų, pabrėžiu. Ir suteikdami jiems tokią kvotą mes praktiškai padvigubiname jų gamybos apimtis. Ir tai reiškia, kad jie jie pasieks apie 30 procentų ankstesnės gamybos produkcijos. Tai jiems yra iš tikrųjų labai svarbu. Ir tai yra svarbu taip pat po teroristinių išpolių. Kągi tai reiškia mums? Mūsų produkcija sumažėjo 50 procentų Europoje. 5-0. 50 procentų mes sumažiname alyvų aliejaus gamybą, o vartojimas liko maždaug tame pačiame lygyje. Taigi ką reiškia visą tai? Tai reiškia, kad Europa gaus vienu procentu daugiau aliejaus. Mes praradome maždaug pusę gamybos pajėgumo, o dabar importuosime vienu procentu daugiau. Man tikrai netrodo, kad tai sužlugdys Europos alyvogių pramonę ir vargu ar apskaitai kokiu rimtų pasiekmių mes pajusime Mes kalbame apie kokį porą stambių italų miestų, apie jų metinį suvartojimą, štai tokius kiekius. O tunisiečiams tai iš tikrųjų turės didžiulės įtakos, todėl mes negalime pritarti, kad komisijos pasiūlymas būtų kaip nors atskiestas, mes manome, kad jis taip yra geras. Ačiū. Ačiū toliau, panas pasamdinis Smith. Pirmkia, aš taip pat labai trumpai. Aš labai džiugiuosi, kad pasikeičiu paldį, nes aš labai stipriai jį palaikau. Mūsų požiūriu, iš tikrųjų, tai reikėtų vertinti kaip laikiną priemonę. Mūsų rinka tikrai puikiai gali absorbuoti šitą papildomą importą, o tuo tarpu Tuniso ekonomikai e, įtaka bus daug, daug ženklesnė negu bet kas iš mūsų gaminto, ką nors panašus patys. E, na ir aš manau, kad iš tikrųjų reikia atkreipti ypatingą dėmesį atimuosius rytus e, Labai svarbu užkirsti kelią, kad e, to regiono šalis nenusmuktų atgal į anarchiją. Ir šiuo atveju tai nėra išsamus atsakymas, tačiau aš. Ir, ir aš taip pat be abejo e, pritarčiau komentarams, kad žemės ūkio politika neturi būti kažkoks tai eriukas paukotas užsienio politikos vardan. Tačiau manau, kad e, daugelio atveju tokius dalykus reikia vertinti ir atskirai. Ir tiesiog, kadangi tai yra prekybinio sudarimo su Tunisu bendro paketo dalis ir tik tai labai didelis jo elementas, aš manau, kad iš tikrųjų e, mes negalime pritaikyti priemonėms, kurios nori švelninti ar atskiesti šitą pasiūlymą. Mes e, pareikalavome komisijos poveikio įvertinimo, dėl kai kurių kitų priemonių, kurios gali padaryti įtakos smulkesnėms ūkininkams, bet šita priemonė iš tikrųjų yra laikina, turės didžiulės politinės svarbos ir ne, nesukurs jokio precedento ateičiai, nesukurs jokių krypčių ateičiai, tačiau tai leistų sukurti darbo vietų ir užtikrinti stabilumą Tunise ir to tikrai negalima nuvertinti e, mes e, įvertiname mūsų pačių derlių ir visą kitą, aš tikrųjų manau, kad mes galime e, pilnai absorbuoti šitą papildomą importą e, bei ypatingų poveikio mūsų gamintojams. Ačiū. Ponas Dekastra. Dėkuoju. Na visų pirma, norėčiau palaikyti mūsų kolegų atliktą darbą ir aš pritariu daugam, kas jau buvo pasakyta, pono Garsė. Tačiau Noriu paklausti, ar mes esam tikri, kad ši specifinė priemonė tikrai pagelbės Tunisui? Mes turime padėti Tunisui, dėl to niekas nebejojo, ypatingai po visų teroro išpolių ir panašiai. Tai nekelia bejonių. Tačiau čia mes kalbame apie priemonę, kuri suteiks palankesnės sąlygas būtent e, pramonės gamintojams kurie importuos šitą tunisietišką aliejų ir vėliau perdirbs neaišku į ką. Tai labai pavojingas precedentas, kadangi šiandieną Tunisas e, ir alyvų, aliejaus gamyba, kitoj, rytoj galbūt padėsime kitai šaliai ir kitam sektoriui. Aš manau, kad neturėtumėm e, kalbėti apie vieną skirtinį produktą. Mes turime parengti kažkokį tai bendrą paketą, pagalbos paketą Tunisui, kuris padėtų šaliai vystytis ir aukti aš manau, kad mes turime geriau pagalvoti apie tai, ką mes čia darome. Iš tikrųjų, nėra jokio rimto poveikio vertinimo. Mes kalbame apie e, rimtus skaičius, praktiškai kvotų padvigubinimą beveik, kurios Tunisas ir taip kol kas neišnaudojo. Taigi aš nesutinku su kai kuriais dalykais, kurie buvo pasakyti. Jau kalbame apie mūsų gamybą. Aš manau, kad tas poveikis taip pat gali būti gana reikšmingas. Galbūt E, tas poveikis bus daug e, ryškesnis negu dabar atrodo. Galbūt e, Europos gamintojai norėtų pasinaudoti šitą papildomą gamybos kvotą. Taigi aš, maniau, kad, aš manau, kad reikėtų dar pasvarstyti. Dėkuoju, bet prašyčiau dar kartą kalbėkite trumpai, sakantis pasisakantysis. Ačiū pirmininkė. Aš teikiau pasiūlymą atsimti šitą pasiūlymą, kadangi kai komisija kalba apie solidarumą ir tokio pobūdžio priemonę, tai iš esmės prekybos politika. Aš netikiu tokiamis priemonėmis. Visų pirma, norėčiau paaiškinimo, kas išloš iš šitų priemonių. Ar iš tikrųjų na, to laimės būtent dirbančioji klasė, ūkininkai Tunise, ar tiesiog alyvų aliejaus gamybos sektorius kaip o toks. Bet to šitą priemonę e, na vėlgi, kyla klausimas, ar mes kalbame tiesiog apie visą gana didelį sektorių, kuris uh, tiesiog pigiau įsivežtų žaliavą, tai yra lyvolėjų, iš ne ES valstybių. Ir kyla kitas klausimas, kur yra poveikio vertinimas, kur yra įvertinimai, kaip be šitokio įvertinimo galima apskaitai siūlyti tokias priemonės. Toliau, ponia Aiza. Ačiū pirmininkė, kalbės labai trumpai, aš pritarsiu pranešėjai, tai yra geras pranešimas, kompromisiniai pakeitimai taip pat labai geri. Uh, Ir viskas, ką ponės Bikasar sakė, taip pat labai teisinga. Tai yra dovana. Ir ūkininkam teks už ją sumokėti. Problema Tunise yra ne alyvų aliejus. Ne alyvų aliejus gamybos sektorius. Turizmo sektorius labiausiai nukentėjo, tačiau čia mes nieko negalime padaryti. tokios priemonės atneštų naudos importuojančiom kompanijom, kurios tiesiog supilsto aliejų ir pardavinėja. Ir taip pat eksportuotojai Tunise išloš pirmiausia iš viso šito. Ačiū toliau. Deputatas Des. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Prieš keltą metų, kai kilo arabo vasaris ir visi labai dėl to buvo džiugiai susijaudinę. Aš gana skeptiškai žiūrėjau e, į šį procesą ir sakiau, kad Tuniso patys netokia bloga kaip kai kurių kitų šalių. Taigi mes tikrai turime pasvarstyti, ar mes norime žengti šio keliu. Tuniso vyriausybė man sakė, kad e, mes galime arba teikti tam tikrus e, produktus, arba mūsų piliečiai pradės plūsti jūsų pakrantės. Taigi turime pagalvoti be abejo, kaip um, pagelbėti šiam valstybėm, kaip mūsų kolega liberalas sakė, mes kalbame ne apie tokius jau didelius kiekius ir tai gali turėti didžiulės įtakos, ne, neturės labai didelės įtakos mūsų rinkai. Kita vertus, prireiks dar tam tikro laiko, kol tunisiečiai pasieks tokias gamybos apimtis, tačiau mes turėtumėm atverti jiems galimybę tiekti savo prekes į mūsų rinką. kai buvo kalbama apie mūsų alyvogėlėjaus e, suvartojimą ir rinkos pajėgumus, tai aš manau, kad tas vienas papildomas procentas realiai tik tai pagerins padėtį. Ačiū. Mes labai priešiškai nusiteikę, kadangi tai e, pakenks Europos žemės ūkiui ir ypatingai kai kurių pietinių šalių ekonomikai. Tai tikrai padarys įtaką. Jūs turbūt jokaujate, kai, kai kalbate apie tokius kiekius. Čia kalbame apie didžiulį kiekį alyvo aliejaus. O jau kalbėsime apie kontrolės mechanizmus. Aš nežinau, iš tikrųjų visą tai bus daroma kasmet, bet mes turime turėti priemonių greitai sureaguoti, jeigu kažkas tai pasisuktų ne taip. Taigi, poveikis turi būti vertintas ne tik tai bendrijos atžvilgių, bet kiekvienos valstybės ūkio atžvilgių, kadangi, kaip buvo pasakyta, mes dabar e, sudarysime palankės sąlygas būtent didiesiems gamintojams, kurie šitą pigų įsivežtą aliejų maišys su savos gamybos aliejumi. Ir tokiu būdu e, už visą Europą užplūs pigesni produktai. Jeigu mes kalbėsime apie mažosius gamintojus, taip pat ir apie vartotojus, jie tiesiog nežinos, iš kur tas alyvų aliejus e, gautas. Taigi, sakyčiau, tikrai ne. Na kągi, skambėjo keletas klausimų adresuotų komisijos atstovams, taigi paprašysiu dabar komisijos atsakyti. Ačiū ponia pirminkė, ačiū ponios ir ponai už keitimąsi nuomonės, nuomonėmis dėl mūsų pasiūlymo projekto ir 54 pakeitimų. Apskritai galima konstatuoti, kad komitetas pritarė mūsų pasiūlymui Aš galiu Jūs patikinti, kad šis siūlymas nepablogins gamintojų padėties Europoje. Norėčiau priminti keletą faktinių elementų, kurie yra svarbus, e, kad suprastume šios priemonės poveikį ir ne, jos pernelyg jodomis spalvomis nepašyti. Tai yra e, laikina priemonė. Tai pirma. Antra, kvota naujai paskirta bus taikoma vieną kartą. E, kai pasibaigs galioti senato kvota 57,5 tūkstančių tonų. Taigi, e, pasibaigus senai kvotai bus naudojama nauja. Ir trečias elementas, ši priemonė neužkerta kelio ateityje dėrėtis dėl laisvos prekybos su Tunisu. E, apimtis 35 tūkstančiai tonai gali pasirodyti labai didelis, palyginti e, su dabartinė ten 1500 tonų. Tačiau E, ši nauja kvota neturės tokio neįgiamo poveikio Europos gamintojams ir e, alyvų aliejaus kainai Europoje. Tie 305 tūkstančiai tonų sudaro 1,7 procentų visos, viso pagaminamo aliejaus Europos Sąjungoje. Ir mūsų nuomonė, šis kiekis negali pake, paveikti e, alyvų aliejaus kainos Europoje. Ar e, destabilizuoti gamybą Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad de facto šiandien importuojame iš Tuniso vidutiniškai daugiau mažiau kasmet 85 e, tūkstančius tonų. Maždaug pusė, apie 40 tūkstančių tonų yra e, importuojama pagal asociacijos sutarimo numatytą kvotą, o kita dalis importuojama pagal e, kitą režimą. Šitas mechanizmas leidžia šaliai eksportuoti produktą, kuris perdirbamas po to Europos Sąjungoje ir po to ir eksportuojamas į trečiasią šalis. Taigi jam netaikomi muitai. Tik tokia praktika šiandien. O ES rinkai trūksta Tuniso alyvų aliejaus, kad galėtų jį perdirbti ir e, išsiųsti į kitas šalis. Mes manome, kad naujas kiekis 3500 tonai, tonų bus e, naudojamas perdirbimui. Ir tai nebus papildomas eksportas. Reikia kelti, kelti klaus, keliamas klausimas, kodėl panaikintas mėnesinis limitas. Mėnesinis limitas buvo nustatytas, kad būtų galima e, sekti, kiek eksportuojama kritiškais metais, kiek... Tačiau ši priemonė neleido pasiekti tikslo, tai yra riboti, e, riboti importą kritiškais mėnesiais, nes būtent tuo laikotarpiu, kad limitas yra labai žemas, e, tas limitas yra svarbus, nes Šie kiekiai patikėme per tą perdirbimo priemonę, tol mes negalime išlaikyti tos mėnesinės sistemos. Na ir pagaliau dėl ateities, ateities kampanijų. Kalbama, galvojame apie 170 tūkstančių tonų taigi nėra labai didelis kiekis. Ir rezumuojant, galiu pasakyti, kad pateikti pakeitimai. Na, aišku, mes nepritarėme tiems pakeitimams, kurie atmeta mūsų tekstą ar mažina tas, tuos kiekius ar trumpina priemonės trukmę pakeitimai susiję dėl kompensacijų Europos gamintojams ar pakeitimai apibūdintis e, situaciją Europoje. Man nemanoma, kad čia tinkama vieta tokius pakeitimus įterpti į reglamento projektą. Čia nekalbama juk apie ES vidaus e, situaciją. O pakeitimai, kurie kalba apie poveikio vertinimą, reikėtų juos panalizuoti detaliau. Turime atminti, kad rengiant tuos pakeitimus reikia suprasti ir apibūdinti situaciją alėjos rinkoje tokia, kokia yra. Yra daug kitokių veiksnių, e, kurie svarbus, kai kalbam apie alėjaus importą iš Tuniso. Taigi visos problemas, su kuriamis susiduria Europos alėjos sektoriaus, negali būti susijęs su tais 35 tūkstančiais tonų. Ponios ir ponai, turėjome balsuos, balsuoti, vietoj jos e, surinkėme ilgą diskusiją, to labai vėluojame ir prašau, kad visi e, dalykai susijęs su balsavimu. Balsuosime 11 sausio. Taigi dabar reikia susidaryti dėl visų pakeitimų iki balsavimo, nes po to nebus laiko. Reikia, kad e, pranešėjas ir pranešėjai ir šiandien pranešėjai viską suderintų, nes po to nebus laiko. Prašom labai trumpai dabar. Gracias, presidente, muy brevemente, para ayudar a... Ačiū, pirmininkė, labai trumpai tikslai. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, visiems šiandien pasisakiusiems, kaip galėdami sieksime pritarimo šiam pasiūlymui komitete. Aišku, viskas turi poveikio alyvo aliejaus gamybai Anksčiau kilogramo kaina buvo 4 eurai, dabar yra 2,56 centai. Tunisas yra įvairių veiksnių dalis darančių poveikį kainoms. Todėl pirminkė mes stengsime pasidarbuoti iki kalėdų, kad galėtume balsuoti sausio 11 dieną. Ačiū. Dabar prašau poną Bernardą Valatų. Ponas Valat kuris yra pasaulios gyvūnų sveikatos organizacijos generalinis direktorius. Tai yra pasaulio sveikatos organizacijos atitikmuo, e, organizacija dirbanti gyvūnų sveikatos srityje. ponas Valat e, yra labai nuspelnęs ir puikus specialistas, ilgalaikis direktorius. Labai džiaugiamės, kad jis pas mus atvyko ir galėsime išklausyti jo, išgirsti, uh, išklausyti jo pasakojimą, jo patirtį. Mūsų e, darbas labai artimas su jo, su jo organizacijos darbu, turim galvoje ir uh, keulių maro problemas ir afrikinio keulių maro problemas. Na ir taip toliau. Taigi noriu dar kartą Jūs pasveikinti ir pasidžiaugti, kad pas mus atvykote. Ir norėtume iškirsti Jūsų informaciją apie Jūsų organizacijos darbą. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour. Ačiū, ponia pirmininkė, man didelė garbė ir mūsų organizacijai pasinaudoti šią progą ir pristatyti mūsų veiklą ir tos diskusijas, kurios susijusios yra su gyvūnų sveikata ir gerove mūsų planetoje. Aš pristatysiu tam tikrą skaidrės Tačiau aš atvežiau taip pat daug dokumentų, kurie yra e, čia ant stalo dešinėje. Manau, kad jų pakaks e, visiems parlamentarams. Ar galėtume dabar e, parodyti ekranuose mano pristatymą? Ačiū. Mūsų organizacija buvo sukurta 1924 metais, daug anksčiau negu jungtinės tautos buvo sukurtos ir mes esame nepriklausomi nuo jungtinių tautų tinklo, mūsų valstybės narės yra patenkintos tokia situacija. 2003 metais istorinis pavadinimas Tarptautinis gyvūnų lygų biuras buvo pakeistas į pasaulio gyvūnų sveikatos organizaciją. Mes esame Paryžyje nuo 24 metų ir turime 13 biurų pasaulyje. E, dauguma e, jų yra Europoje. Turime 124 valstybės narės. Ir mūsų nariai yra kai kurios e, Karibų ir Ramio vandenino šalis, kurios praktiškai neturi gyvūnų. gyvūnų savo prezentaciją pridėčiau nuo tos didžiosios evoliucijos susijusios su gyvūnų auginimu, sanitarinėmis problemomis ir tuo tais pokyčiais, kurie susijęs su globalizacija. vis didesnių prekių ir asmenų judėjimų, klimato kaita, kurie yra dažnai susijęs su žmogaus kišimus į gamtą. Ir šie veiksniai prisideda prie pasaulinės mikrobų plėtros keliavimo. Tai yra vektoriai, kurie perdoda ir lygas. Ir į naujas geografinės zonas taip pat ir Europą patiria šio pokyčių poveikį, ypač dėl patogenų iš Afrikos. Tai yra poveikis, kuris susijęs ir su Europos politika siekiant užkirsti gyvūnų lygas, lygoms kelią. Pasaulyje ryšiai yra labai svarbus ir tarp e, gyvūnų auginimo. Mes manome, kad e, ir skurdo Daugiau kaip vienas e, milijardas skurdžiai gyvenančių žmonių išgyvena iš e, gyvūnų. E, gyvūnų auginimas yra vienas iš būdų išvengti skurdų, todėl kad tų skurdžiai gyvenančių žmonių gyvų, gyvūnų kapitalo apsauga yra labai svarbu, mažinant skurdą besivystančiose šaliuose. Taip pat reikia kalbėti, kad atsiranda naujos e, ekonomiškai stiprios valstybės ir tose valstybėse atsiranda vidurinioji klasė, dėl kurios e, smarkiai didėja e, gyvulinių baltymų suvartojimas. Ir kadangi vis visose šalise vartojimas stagnuoja, o besivystančiose šalise vartojimas labai smarkiai auga. Pasaulinis e, gyvūnės kilmės produktų vartojimas smarkiai didėja. Ir tai turi pasiekmių ir sanitariniam pavojams, ir besivystančiose šalise, ir tai turi poveikį ir politikos e, apibrėžimui išsivyščiusiose šalise prevencijos rytyje. E, keletą žodžių apie didžiasias kontroversijas e, dėl santykių tarp žmonių ir gyvūnų pasaulyje. Yra e, poveikių tiek teigiamų, tiek neigiamų. Tai yra tam tikras prieštaravimas dėl naminių gyvūnų poveikio aplinkai. Tai yra labai sudėtinga tema. Turime skaitingus skaičius E, yra e, FAO paskelbti skaičiai, pavyzdžiui, šešėlinių galvijų arba GIEK paskelbtų skaičių. Tai yra parametrai, kurie atsižvelgia į šiltnamio dujų išmetimo poveikį. Tačiau mūsų pagrindinis signalas yra tai, kad negalima išmesti kūdikio su e, vonios vandeniu kartu. Reikia kalbėti apie įvairius pozityvius e, gyvūnų teigiamus aspektus. Kalbant apie visą planetą, nereikia jos per daug išnaudoti, nes e, būtent kanopiniai, pavyzdžiui, išnaudoja celiuliozės išteklius E, tai yra ištekliai, kurie turi gerą mytybinę vertę ir padeda toms populiacijoms išgyventi. Reikia nepamiršti, kad gyvūnų baltymai vaidina labai svarbu vaidmenį e, vaikų prot, protiniam vystimuisi, be tų e, baltymų nieko nepadarytume. Taigi, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat ir į gyvūnų auginimo pozityvų vaidmenį dėl žmonių sveikatos. Mes e, atsižvelgėme į neseniai į e, susijusios organizacijos e, paskaitus duomenys apie vėžio pavojų dėl transformuotų gyvūnių produktų, pavyzdžiui, perdirbtos mėsos produktų, kurie gali turėti E, tie, tie, tie duomenys gali turėti poveikio vartotojų požiūrį visame pasaulyje. Tie tyrimai e, sie visą tai su raudona mėsa, galvijų mėsa. Ir tai yra pagrįsta tam tikrais moksliniais faktais. Šie duomenys paskaitė prieš 21-ąją šalių konferenciją Paryžiuje. Manau, kad dėl šio klausimo reikia daugiau mokslinio tikslumo. Kai kurie moksliniai tyrimai labai greitai e, skuba padaryti išvadas, tai labai, nėra labai gerai. Toliau e, dar yra prieštaravimų dėl stebėsenos ir e, švelnimo priemonių. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje stebėsnos ir prevencijos išlaidos įvairiausių veiksnių kaštai yra draudimas tam tikrą prasme, užtikrinant, kad ES ir kiti regionai gali galėtų jais pasinaudoti ir e, kiti prieštaringai, prieštaringi klausimai, pavyzdžiui, dėl gyvūnų skerdimo, e, kai išsiaiškinama susirgymai, mm, dėl masinio skerdimo dažnai kyla stipri reakcija. Mes esame atsakingi už e, metodų kovojant su lygomis apibrėžimą ir mes visada sakome, kad reikia vakcinuoti, tai yra skiepyti gyvūnus, o ne juos iškersti. E, išnaikinus paveiktus e, gyvūnus, pavyzdžiui, kai susidurime su paukščių gripu, jų išnaikinimas nebūtinai išnaikina lygą, reikia ir komunikacijos politikos stiprinimo, informuojant e, piliečius, kad kaip galima daugiau sumažinti išskirdimą, ypač e, išskyrus e, išskirtinius atvejus, kuomet kilo pavojus visuomenės sveikatai. Tai turint visą galvoje šios prieštaringus dalykus, ką daro mūsų organizacija, kad padėtų pasauliui. Na, mes bandome apibriežti, apibūdinti kontrolės metodus, kai sudarėme su gyvūnų lygomis, jeigu jie, net jeigu jie yra perdodami žmonėms. 60 procentų žmonių susirgymų yra gyvūnės kilmės, taigi jeigu išgerbsti pasirūpinti to šaltiniu, tai gali apsaugoti ir žmonių sveikatą. Pasirūpinti žmonių sveikatą mūsų valstybių narių standartai primami demokratiškai, yra pripažįstami PPO prie ko aš dar grįšiu. Ir tai, kaip mes bandome spręsti ginčius, tai mes esame vienintelė pasaulinė organizacija turinti įgaliojimus tvirtinti pasaulinius gyvūnų gerovės standartus. Mes esame jau patvirtinę nemažai tokių standartų nuo netgi nuo 2004 metų, prie ko grįšiu šiek tiek vėliau. Manau, kad tai yra svarbu ir jūsų komitetui taip pat. Mes turime skelbti e, globalinę susirgymų informaciją valstybės narėse mūsų sistema vadinasi VAHIS. Virš šimto valstybių narių yra prisijungusi prie mūsų mm, serverių. Iš tiesų turiu nedidelį filmuką, kuris tam padėtas ant stalo, trumpas filmukas, kuris e, paaiškina, kokios yra valstybių narių pareigos skaidrumo, gyvūnų susirgymų prasme. Turime sutarimą su kodeks alimentarijus dėl to, kad mūsų standartai neprieštarautų kitiems standartams. Mes dirbame e, su tuo, kas vyksta su gyvūnais, kol, kol jie yra ūkija, o kodeks elementarijus, aišku, yra susijęs su maisto gamyba. Mūsų patvirtinti standartai yra susijęs su lygų informacijos mechanizmais, e, lygų prevencijos ir kontrolės metodais, įskaitant diagnostikos ir vakcinų kokybę Mūsų standartai taip pat kalba apie saugią prekybą gyvūnais ir gyvūniniais produktais. Tie standartai turi būti taikomi, kad e, mikrobai nepakliūtų į importuojančias šalis. Žinoma, reikalingas ir mokslinis pateisinimas tokiems standartams, gyvūnų gerovė, e, taip pat yra kitas rytis, kur mūsų standartai yra tvirtinami, taip pat gyvūnės, gyvūnės kilmės maisto gamyba, taip pat gyvūnų sveikatos sistemų kokybė. Taigi, e, ir taip pat e, turime standartų dėl veterinorių veterinarų mokymą visame pasaulyje. Taip pat turime standartus dėl sertifikavimo, dėl sertifikatų, kurie turi būti, turi lydėti gyvūnės kilmės produktus, kai jie yra eksportuojami. Mūsų misija taip pat yra susijusi ir su oficialiu pripažinimu valstybių narių, kuriuose nėra lygų. Pavyzdžiui, e, karvių pasitlygės ar kempindygės e, lyga. Tai yra lyga, kuri yra mūsų e, lygų sąraše ir mes e, šios lygos atveju turime tris kategorijas. Tai yra rizika neaiški, pavyzdžiui, nežinome, ar situacija e, yra kontroliuojama, tai yra šalis yra dėgusi visas priemonės, kad lyga neplistų, tačiau negalima patvirtinti, kad lygos toje kategorijoje nėra. Ir trečia kategorija, tai yra lygos neužfiksuota, tai yra geriausia kategorija. Kempinlygės atveju. Ši klasifikacija patvirtinta mūsų generalinėje asamblėje, tai turi didžiulį poveikį, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje. E, dauguma daugumai valstybių narių. Tai turi didžiulį poveikį ir išorės prekybai. Statusas, kad lygos ES nėra. Taip pat mes turime gyveninti ir zonavimą. Pavyzdžiui, jeigu yra lyga šalyje, vietoj to, kad eksportas visiškai būtų sustabdytas, pagal mūsų standartus galima mm, apibriežti tam tikrą paveiktą zoną, iš kurios draudžiamas eksportas, bet lygus šalies teritorijoje vis tiek gali eksportuoti. Kaip žinote, Junktinės valstijos nesinai pripažino šią idėją, tsunamio idėją, keulių maro atveju. Galite įsivaizduoti, kokios e, būtų, pas, kur yra pasakojęs viso to ES išorės prekybai. Mes taip pat darbojamės ties vieningos sveikatos koncepcija Tai yra dirbti kartu su žmonių sveikatos organizacijomis, e, PSO, IFAO. Pavyzdžiui, prioritetinis pavyzdys būtų pasiutlygė e, gyvūnų, gyvūnės kilmės gripo atvejai ir antimikrobinės atsparumas. Kaip žinote, tai yra vis svarbesnė problema kylant įvairioms e, vyriausybėms. Jeigu kalbėsime apie visuomenės sveikatą ir gyvūnų sveikatą, aš grįšiu prie šios temos ir pateiksiu keletą pavyzdžių, e, kurie galėtų jūs sudominti. Taip pat mes e, rengiame tam tikras gairias valstybėms narėms siekiant pagerinti bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos sistemomis, kuomet e, yra kontaktas tarp gyvūnų ir žmonių ir ten yra tam tikras pavojus. Taigi tokias gairės gali būti e, panaudojamas ir apibrėžiant nacionalinę viešosios sveikatos sistemą. E, toliau keletas specifinių pavyzdžių apie skirtingus mūsų siūlomus produktus. Ką mes darome gerindami e, gyvūnų sveikatos sistemų valdyseną. Turime mechanizmą, kuris joms leidžia per nepriklausomą vertinimą išsiaiškinti, ar jos atitinka mūsų standartus. Turime daugiau kaip šimtą apmokytų ekspertų, kurie gali šį darbą daryti. Jie atlieka tuos e, savanoriškus vertinimus šalių prašymų ir tuomet diagnozavus sistemą ir jeigu šalis su tuo vertinimu sutinka, galime pasiūlyti tai, ką mes vadiname na, receptu. Mūsų ekspertai vertina kiek kainuotų mūsų standartų, kokybės standartų laikymasis. E, Besistančioms šalims ir regionams, kurie nori e, išsiaiškinti trečių šalių, skurdesnių šalių sistemų e, kokybę. Galima pasiūlyti investicijas ir pagalbą, kad būtų laikomasi E, mūsų standartų. Mes pasiūlome priemonės, tam tikrą gydimą, kai yra nustatytos, nustatyti trūkumai ir leidžiame bes, ypač besivystančioms šalims e, suteikti paramą, ekspertų paramą dėl veterinarinių teisės aktų, dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. Tai labai svarbu bet kurioje sveikatos ir stebėsnos sistemoje. Tai yra įtraukti privatų į sektorių. Kalbame apie veterinarų švietimą, nes nieko negalima padaryti be gerai apmokytų veterinarų ar laboratorijų. Turime 135 šalis šiuo metu, kurios dalyvauja šioje sistemoje. O tarptautinės vystimos organizacijos naudoja tokią mūsų produkciją, nukreidamas investicijos į tokias šalis. Turime mūsų organizacijos pasaulinį fondą, kurį panaudojame teikiant paramą įvairiams šalims. Turtingos šalis taip pat kartais prašo tokio vertinimo, norėdamas suprasti, ar jos turi pakankamai kokybišką sistemą. Pavyzdžiui, Australija, Kanada, Japonija, jų prašymų yra šiuo metu, pavyzdžiui, vertinamos ES šalis, dar nėra paprašysios tokio nepriklausomo vertinimo, gali, aišku, atlikti ir pačios savo vertinimą, tačiau galite paprašyti ir tokio nepriklausomo vertinimo. Ir pasiekmes prekybai nebūtinai būtų negatyvas. Taigi, Dar kartą labai trumpai vienas pavyzdys apie vieningos sveikatos koncepciją, kurią minėjau anksčiau. Turime oficialų sustarimą su PSO ir FAO, kad galėtume vieniai veikti ir geriau koordinuoti visuomenės ir gyvūnų sveikatos būklę. Kai kalbame apie e, pasiutligę, gyvūninius kilmės gripus ir antimikrobinį atsparumą. Turime atravinės taisyklės, kurios patvirtinės visų valstybių narių ir PSO narės e, laikas tam tikrų sąlygų visuomenės sveikatos sistemo atžvilgių, ne tik nacionalinių mastų, bet ir kai kalbame apie pavojus, kurie gali būti keliami tų šalių kit likusiams pasaulio šalims. Taigi šis mechanizmas leidžia gyvendinti mūsų vertinimo sistemą dėl geros valdysenos, kaip jau minėjau, ir PSO sistemą. Ir šios dvi sistemos gali konverguoti. Jeigu kalbėsime apie žmonių ir gyvūnų aplinkos e, sandūrą. Turime donorų, kurie e, remia mūsų veiklą skurdžiausiose šalise, kad tokia sistema ši tendencija būtų paspartintai dėgiama. Taip pat yra programų e, siekiant paspartinti viešasios ir privačias partnerystės, kuomet e, valstybiniai veterinarai dirba kartu su privačiais veterinarais, ir įtraukiant e, į šią sistemą ir galvijų bandų savininkus. Tai yra tam tikras trikampis, ne, kuris e, formuojamas siekiant užkirsti kelią lygoms. Kitas pavyzdys būtų mūsų mokymo programos, stiprinant pajėgumus šalise Tai yra skirta ypač e, besivystančioms šalims, bet ir išsivyščiusioms šalims reikia naujos šviežios informacijos apie lygų prevenciją. Tai mes rengiame konferencijas pasauliniu mastu, apie tris konferencijos per metus, į kurias vyksta atstovai iš viso pasaulio. Kitais metais bus rengiama Meksikoje konferencija gyvūnų geroviai skirta. Ir e, tokiu būdu mes padedame visoms šalims vykdyti gyvūnų gerovės strategijas. Turime nacionalinius e, informacijos centrus e, įvairiose šalyse, aštuoniose srityse, kurios svarbios lygų prevencijai. Taigi turime 180 šalių kontaktinius punktus įvairiams sritims, kuriuose esame aktyvus. Ir mes turime 300 referencinių laboratorijų tinklą, kurios leidžia garantuoti mūsų darbo kokybę. Tos laboratorijos atrinktos pagal jų darbo kokybę, tai yra pagrindas apibriežti tos metodus, kurie e, padeda kovoti su lygomis, Nemažai tų laboratorijų yra Europos Sąjungoje ir jos yra labai svarbos remiant mūsų organizaciją visose mūsų darbo srityse, tam, kad galėtume parengti autoritetingus leidinius ar gairias veterinarų mokymui. Mes prisėdame prie švietimo programų, siekiant užtikrinti, kad visi veterinarai būtų mokami pagal bent kokį minimalų, bet kokį, kažkokį minimalų standartą. Ir kad jie galėtų vykdyti savo misiją apsaugant gyvūnų ir žmonių sveikatą visame pasaulyje. Labai trumpai apie gyvūnų gerovę. Kaip jau sakiau, mes turime įgaliojimus rengti standartus kas yra labai svarbu. Ir padėjus rengti standartus dėl gyvūnų gerovės Europos Sąjunga, tai ko gero buvo vienintelis regionas visame pasaulyje nustatęs e, subjektams, ekonomikos subjektams, ar tai būtų ūkininkams, ar transporto organizacijoms e, privalomas taisyklės dėl gyvūnų gerovėms, gerovės. E, trečiosios šalis, ypač eksportuojančios šalis, netaikė tokių pačių e, sąlygų jų gamintojams. Taigi nebuvo vienodų žaidimo sąlygų, kalbant apie gyvūnų gerovę. Na, dabar e, mūsų organizacijai parengus tokius standartus, jų vis plačiau laikomėsi trečių šalių. Na, ne visos tai daro kol kas, bet visgi tie standartai primami vis plačiau ir yra mažiau tų nevienodų žaidimo sąlygų. Deja, turiu pasakyti, PPO savo sustarimuose, kai kalbame apie gyvūnų gerovės standartus, nenumato labai aiškių sąlygų dėl sanitarinių ir fitosanitarinių sustarimų. Yra tam tikrų nuostatų tam tikrose sustarimuose ir neseniai ES ir Kanada surengė tam tikrą diskusijų. Ir pirmą kartą PSO išdėstė savo, savo poziciją dėl gyvūnų gerovės, dėl, kai buvo kalbama būtent apie ruonių medžioklę Kanadoje. Tai buvo pirmas kartas, kad buvo gerai, kad, gerai, kad PSO pagaliau e, išdėstė savo poziciją, tačiau e, esame labai toli gražu dar nuo vienodo požiūrio PSO rėmose, kad būtų labiau atsižvelgiama į gyvūnų gerovę. Visgi, visgi kalbant apie 180 šalių taikomus standartus, tai tie standartai naudojami dvišaliuose darybose dėl prekybos sustarimų. Ir jie naudojami diskusijų pagrindui. Kartais tie, tie, tie standartai pamirštami, tačiau labai dažnai jie naudojami dvišaliuose darybose. Toliau čia mm, noriu pakalbėti apie regionius vakcinų bankus, kovoti su pasiutlygė. Dar daug žmonių e, miršta nuo pasiutlygės pasaulyje. Na, mažųjų kanopinių taip pat lygos Tokie vakcinų bankai reiškia, užtikrin, leidžia užtikrinti vakcinų tiekimą e, netidėliotinai, kai jų reikia. Tokie bankai leidžia suteikti nemokamas vakcinas e, skurdžiams šalims ar leidžia e, na, įsigyti aukštos kokybės vakcinų tiems ekonomikos veikėjams, kurie nori vykdyti vakcinaciją, imunizacijos kampanijas e, kitose šalise. Europos Sąjunga prisideda prie tokių vakcinų bankų e, palaikymo. Toliau paskutinis e, mano pasisakymo paskutinė dalis. Kokia nauda iš viso to, ką mes darome Europos Sąjungai? Pateiksiu keletą pavyzdžių mes padedame apsaugoti Europos Sąjungą nuo lygų su FAO, ypač mes vykdome lygų naikinimo programas. Tai yra lygų, kurios buvo tarsi tam tikra rykštė e, anksčiau. Pavyzdžiui, pasiutlėgė PPR. Taip pat dirbame dėl netyčinių ar tyčinių grėsmių, biologinių grėsmių, pavyzdžiui, terorizmo srityje. Paryžioje neseniai surengėme didelę konferenciją skirtą e, kartu su saugumo e, ir visuomenės ir gyvūnų sveikatos specialistais, kur kalbėjome apie programas skirtas apsisaugoti nuo biologinių grėsmių. Taip pat turime programų su pasaulio banku, e, siekiant užtikrinti paromą kai kuriems regionams, pavyzdžiui, Sahelio regionui, ir e, tokius regionus e, būtina renkti, remti, siekiant užkirsti kelią terorizmui, terorizmo plitimui, kad vis e, dėsni žemių plotai nepakliūtų į teroristų rankas. Toliau kartu su ES mes dirbame ir kurdami priemonės susidaroti su ebolos protrukiu Afrikoje. Ir buvo būtina, aišku, numatyti vakcinų tiekimą būtent ten, kur jų reikia labiausiai. Taip pat kalbėjau apie prekybos palengvinę panaudojant mūsų standartus Europos Sąjunga yra e, regionas, kuris e, labiausiai laikosi mūsų standartų ir neseniai priimti gyvūnų sveikatos teisės aktai yra be jokių priekaištų, ypač PPO kontekste. Nes jie visi atitinka mūsų organizacijos standartus. E, Mes turime biurus Maskvoje, Astanoje, Briuselėje, Bamake, Tunise, Nairobe, Nairobije. Ir tai yra išėties taškas vykdant programas tose šalyse, kas yra naudinga ir Europos Sąjungai. Europos Sąjunga yra viena svarbiausių mūsų organizacijos donorė per Santė generalinį direktoratą užtikrinant e, mokslinį bendradarbiavimą, pajėgumų kūrimą visame pasaulyje ypač. Taip pat per prekybos generalinį direktoratą mes laukiame paramos dirbant su besivystančiomis šalimis, e, ypač kai reikia balsuoti dėl standartų, tai jie visada dirba mūsų generalinės asamblėjos ir komitetų darbe, e, nes Ten būtent yra rengiami standartai. Su DEFCO direktoratu taip pat dirbame vystimosi srityje, kovojant su ribomis Afrikoje, Azijoje. Na ir aišku, Europos parlamentas yra balsavęs dėl 3,5 milijono subsidijos kūrimo mums geros valdysenos Afrikoje dėgymo srityje, e, pasilikęs kontrolė ir prevencijai. Aš manau, kad tai yra tik tai pradžia, turime ir toliau dirbti ranką rankon, tai yra darbas, kuris naudingas mums visiems ir Europai taip pat, nes tai padeda lengvinti eksportą, užtikrinti gerą valdyseną visą pasaulyje, nes jinai mus auditavo labai griežta organizacija pagal šešis, e, šešias kategorijas ir e, mūsų organizacijos susilaukė gero vertinimo. Ačiū už tai, kad išklausėte manęs. Bardzo panu dziękujemy. Rzeczywiście. Labai ačiū. Kalbant apie gyvūnų gerovę ir sveikatą, daug kas nuveikta tiek pasaulyje, tiek Europoje. Ir didelė dalimi dėl jūsų organizacijos ir jūsų paties kaip šios institucijos vadovo indėlio. Kolegos, yra penki norintys pasisakyti. Aš duosiu jums po vieną minutę. Pirma, ponas Vačiahovs. Ačiū. Žinoma, laiko yra labai mažai. Pristatymas buvo labai įdomus. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Kalbėjote apie sunkumus kalbant apie gyvūnų gerovę ir susitarimus su trečiosiamis šalimis. Galbūt kaip vieną argumentų mes galėtume panaudoti e, prastą gyvūnų sveikatą arba prastas e, skerdimo jų sąlygas. Ir visa tai kelia grėsmę ir žmonių sveikatai. Ta turėtume aiškiai išsakyti. Gyvūnai nukenčia nuo prasto elgesio su jais, todėl e, kuriasi problemos audinių lygių, o tai paveikia mėsos kokybę. Aš manau, kad e, mes turėtume pasitelkti tokį argumentą. O kitas dalykas, tikiuosi, rumūnai neįsižeis, tačiau ten yra problemų. Gauname laiškų, į e, gyvūnų apsaugos grupę, kuriuose sakoma, kad Rumunijoje labai daug e, gyvūnų, šunų neturinčių namų. Ir jie dažnai yra žiauriai žudomi. Tai yra viena problema, ponė pirmininkė, toj baigsiu. Noriu pasinaudoti šią galimybę užduoti šį klausimą, nes jis yra svarbus daug kam. Gyvūnų e, registravimo sistema yra sukurta, tačiau daugelis savininkų negali padengti registravimo išlaidų. Ir dėl to daug gyvūnų yra neregistruoti ir nevakcinuoti. Atrodo, kad tai kelia riziką sveikatai. Aš keliu šitą klausimą dėl to, kad iš Rumunijos mes labai daug signalų gauname ir norėčiau kreiptis į direktorių ir paklausti, ar jis žino apie tai ir kokia būtų jo reakcija. suprantu, kad šis klausimas jums yra labai svarbus, jūs galėtumėte kalbėti ilgiau, bet dabar suteiksiu žodį poniai Agilerai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums, direktoriu, už pristatymą. Norėčiau pakomenduoti vieną Jūsų išsakytą mintį. Gyvūnų gerovė yra tas klausimas, kuris ES yra svarstamos ne pirmus metus. ES taikomi aukšti standartai, bet kalbant apie importą, reikia paminėti neteisingą, nesažininką konkurenciją, nes sąlygos yra nevienodos. Aš gyvūnų gerovės klausimų nematau susitarimuose dėl prekybos ši problema neišspręsta kol kas. Taip pat jūs sakėte, kad kuriate globalinę strategiją gyvūnų gerovės klausimų. Ar galėtumėte detaliau pakomentuoti ir kaip tai būtų susijęta su naujaja ES gyvūnų gerovės strategija ateinantiems ketveriems metams? Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. E, iš tikrųjų pranešimas buvo pakankamai įdomus. Ačiū Jums. E, aš norėčiau truputį kelias mintis pasakyti dėl afrikinio keulių maro. E, iš tikrųjų, ES jau antri metai, kaip turim šitą problemą ir ypatingai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, kur, sakykime, Baltijos šalis jau daugiau kaip pusė teritorijos užimta keulių maru ir šita problema nemažėjo didėja. Tiek valstybių narių e, darbai, tiek Europos komisijos e, darbas, na, rezultatų kaip ir nelabai apčiopiamų duoda. Kokie jūsų siūlymai šitais klausimais, kaip reiktų kovoti? Aš labai nustebau, kad sužinojau, kad dar tik dabar paskelbtas konkursas dėl, e, reiškia, vakcinos paieškos. Iš tikrųjų, kalbam daug, bet e, rezultato kaip ir nėra. Tai kokie jūsų organizacijos prioritetai šitoje srityje, nes pagrindinė priemonė, kuri dabar siūloma, tai išnaikinti laukinės keulės arba išnaikinti šernus. Ar tai yra teisinga, kaip jūs galvojat? Ačiū. Pani posel Hazakampa. Dank u wel, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš tos šalies, e, kurioje gyvulių yra daugiausia pasaulyje. Aš kalbu apie Niderlandus. Ir daugelis iš tų gyvulių yra gyvi, transportuojami į ES ir iš ES. Taigi mano šalis priklauso didelės rizikos grupiai e, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, naujų lygų protrukiai, įvairios kitos naujos lygos plinta. Ir vykstant trečiai globaliniai konferencijai skirtai e, gyvūnų e, geroviai ir sveikatai, vykusiai Kvalumpūrė, buvo pateikta rekomendacija, kad reikėtų e, parengti pasaulinio lygio gyvūnų sveikatos ir gerovės strategiją. Europos komisija nepareiškia, kad ketina rengti naują strategiją. Ką Jūs manote apie tai? Dėkuoju dabar ponas Agil. Savo pristatymo metu jūs kalbėjote apie e, vakciną e, kovojant su snukio ir nagų lyga. E, snukio ir nagų lygos protrukis buvo labai ryškus 2001-2005 metais. Ne, atsiprašau, 2001 metais, sako kalbėtojas. Mes ją išnaikinome, todėl galėjome eksportuoti mėsą. Jeigu būtume vakcinavę gyvūnus, mes nebūtume galėję eksportuoti mėsos. Taigi yra raginama neužsimti vakcinaciją. Ką Jūs manote apie tai? Aš taip pat esu lankęsis Rumunijoje, labai daug benamių šunų. E, toje šalyje 22 procentai jų e, yra užsikrėtę pasiutlygę. Kaip Jūs manote, ką reikėtų daryti? E, žmonės juda laisvai, ir galima užsikrėsti pasiutlygę net Junktinėje karalystėje. Aš manau, kad reikia imtis priemonių. E, mano siūlymas būtų sunaikinti visus tuos e, benamius šunis. Merci, monsieur président. Ponas Dantan, ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponė e, už jo pristatymą ir už jo darbą. Nes toks ilgas darbas vadovaujant OIE organizacijai suteikia jai tarptautinį svorį ir jie labai svariai prisideda prie e, savo darbo sėkmės. Turiu vieną klausimą. Ar galite keliais žodžiais pasakyti, kaip klimato kaita e, e, paveikia sanitarinę riziką Europoje? Ant posūdė nano. Hmm? Okay. Pan, pan... Ačiū, ponė Danada. Dabar žodis. Pirmkė. Dėkoju, aš neišklausiau viso jūsų pranešimo, nes buvau kitame susitikime, tačiau turiu keltą klausimų. Pirmiausiai, veterinaro profesijos vaidmuo sprendžia šios problemas. Realybė daugelį valstybių narių yra ta, kad vis mažiau veterinarų nori iš tikrųjų užsimti tą plačiąją praktiką ir paslaugos ūkininkams mažėja. Jungtinė karalystė gal turi ypatingą kažkokią tai situaciją, tačiau jau kada problema bendra daugeliu šalių ir kokią įtaką tai turės gyvūnų sveikatai ir gerovį. Toliau E, vaistų ir vakcinų galimybės ir taip pat moksliniai tyrimai. Ką Jūs manote, galima būtų padaryti politinėme lygmenyje, kad e, būtų pakankamai investuojama šią sritį, kad būtų užtikrinamas e, veterinarių medikamentų tiekimas. Na ir dar porą konkrečių susirgymų. Šmelimelgo virusas, kokia yra būklė čia, kadangi atrodo mokslė esamas spragų. Pavyzdžiui, šitas virusas buvo pasirodęs Airijoje, jis po to išnyko ir niekas nesupranta kodėl. Ir taip pat jo nesirgymas ir sąsajos su žmogaus sveikata. E, ką čia galite pakomentuoti? Ačiū. Ačiū. Kalbant apie laukinius gyvūnus, tam tikros e, šių gyvūnų grupėse kyla problemų dėl populiacijų lygio. kitos, kitų rušių dinamika um, galbūt skiriasi, tačiau vienai par kitaip e, kyla grėsmė biologiniam stabilumui. Ar galėtumėte pakomentuoti? Ačiū, ponė Pirinkė. Dėl gyvūnų gerovės poveikia, kaip grėsmės e, žmonių sveikatai. Žinoma, tam tikromis sąlygomis, jeigu paimsime pavyzdžiui transportavimo ar skerdimo sąlygas, e, gyvūnų mėsa gali transformuotis. E, gali sukirti, skelti problemų visuomenės sveikatai. Tačiau galime šią riziką sumažinti inspektavimais, e, tikrinimais tų produktų ir mėsos, žinote, kad veterinarinės te, te, teisės aktai e, numato labai griežtą produktų skirtų vartotoje, vartojimui kontrolę ir tai galima panaudoti siekiant užkirsti kelią tiems pavojams. Deja, pasakyčiau, kad tai, kad e, OMC e, e, prekybos sutartise nepripažįsta gyvūnų gerovės nuostatų. Mums tai neleidžia šiandien užtikrinti gyvūnų gerovės nuostatų įgyvendinimu. Ir mūsų strategija yra įtraukti visas viešasias įstaigas, raginti jas e, gyvūnų gerovės nuostatas įtraukti į visus dvišalius susitarimus ir taip palengvinti diskusiją dėl mūsų standartų taikymą. Šiuo metu tai yra geriausias kelias. Yra ir kitas. Tai yra įtaka, gyventojų įtakų, trečiųjų šalių, šalių gyventojų įtaka jų vyriausybėmis. Mes matome čia greitą evoliuciją, galiu pateikti Kinijos pavyzdį, kuri yra šalis, kur, kur nebuvo nuostatų dešimt met, prieš dešimt metų dėl gyvūnų gerovės ir Kinija priminėja vis griežtesnės normas šioje srityje. Tai nėra vienintelė šalis, e, kuri tai darytų. Yra tam tikri, tikri pokyčiai pasa, pasaulyje, kurie yra padrasninti. Mūsų organizacija yra šio E, judėjimo ištakos. Mes nuolat palaikome dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl gyvūnų gerovės. Kalbu čia apie nors veikės, ne ekstremistinės organizacijas, tačiau palaikome nuolatinį ryšį, kuris leidžia mums e, dirbti ranką rankom, šitą nuveikti. Ir manau, kad tai yra naudinga ir ES šalims, nes ES pasaulyje turi teisės aktus, kurie yra griežčiausi šiandien šioje srityje. Dėl Balkanų šalių. Keliose šalise mes gauname paramą iš sveikatos generalinio direktorato ir, ir organizuojame informacijos skleidimą ir taip pat artimai kontaktuojame su vietos valdžia, užtikrinant e, mokymą, mėsos produktų tikrinimą. E, taip pat e, tvarkomės su valkataujančių šunų problematiką. Žinoma, mes norime, kad būtų įmamasi veiksmų, tačiau tai turi būti e, valstybių sprendimas, vyriausybių sprendimas. Aišku, vyriausybės gali nusprendti išnaikinti e, valknaujančių šunis, nes tai kelia pasilikęs pavojų visame pasaulyje, taip gali pasitaikyti. Tačiau geriausia, žinoma, e, daugiausia užtikrinti prevenciją, kad valkanaujančių šunų skaičius nedidėtų. Taigi mes siūlome savo mokymą ir dėkojame ES už paramą šioje srityje, Balkanuose. Dėl strategijos, pasaulinės strategijos gyvūnų gerovės srityje, Kuala Lumpure buvo nubalsuota dėl rekomendacijos, kad būtų tokia strategija patvirtinta. Todėl aš ir paminėjau savo pasisakymę, kad bus gyvūnų gerovės konferencija Guadalajaroje, Meksikoje e, kitų metų gruodžio mėnesį ir tuomet bus pasiūlyta šalims narėms patvirtinti tokią strategiją. Žinoma, Europos Sąjunga yra, aišku, įtrauktama į išankstinės diskusijas, parengiamasias diskusijas. Dėl e, afrikinio keulio maro dėja nėra šiai lygai vakcinos. Tai viena, o antra, ši lyga yra susijusi, susijusi su laukiniais gyvūnais ir šarnai labai svarbu vaidinį vaidina skleidžiant šią lygą. Norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, afrikinio keulių maro. Jį pirmiausia palėtė Ispaniją, Portugaliją prieš 20 metų. Ir e, nu, nėra vakcinos, yra daug šernų, Ispanija ir Portugalija sugebėjo atsikratyti tos lygos, jo, ji neegzistuoja tose šalyse jau 20 metų ir todėl jos e, gali eksportuoti savo puikius kumpius į visą pasaulį. Ką galima rekomenduoti? Pirmiausia, e, šarnų populiacijos valdymas turi būti vykdomas tinkamu būdu. Reikia masyvus e, naikinimas, kad ir užtikrinti, kad šarnai nekirstų zonų reikia valdyti šarnų e, populiacijos dydį. Reikia ieškoti tam tikros pusiausvėros tarp šarnų populiacijos ir per sustarimus su medžiotojais. Birželio mėnesį mes surengėme vieną seminarą, kur visos Europos šalis su medžiotojų atstovais, tai yra nacionalinės medžiotojų federacijos ir veterinarijos tarnybos E, gali stiprinti savo bendradavimą. Reikia plėtoti tokį bendradarbiavimą būtent tarp šių sektorių, kad medžiotojai padėtų išnaikinti lygas ir reikia daug investuoti į mokslinius tyrimus, kad būtų sukurtina, sukurta vakcina e, afrikiniam keulių marui. Tai yra didžiulis prioritetas, tačiau tai kainuos labai brangiai. Na, ir reikia, kad keulių augintojai naudotų biosaugumo priemonės. Europos Sąjungos valstybės narės turi taikyti tokias normas žemės ūkėje, nors tai ir brangiai kainuoja. Dar vieną minutę, prašau, pirmininkė, dėl ryšio tarp naujų e, lygų ir klimato kaitos. Na, tai, kad, kad žiemos yra šiltesnės, tai reiškia, kad vektoriai, lygų platinimo vektoriai plinta lengviau, musės, uodai ir, ir taip toliau. Tai yra vabžiai, kurie sunyksta žiemą, dabar nebeišmiršta ir taip išlieka e, mikrobai ir tai kelia didesnį pavoją, nes žiemos yra šiltesnės. Tačiau, aišku, šiai problematikai reikia kelių valandų diskusijų. Mums nerima kelia tai, kad veterinarų profesija užsima vis e, labiau e, tokiamis e, sutalpomis zonose, stokose zonose ir tai kelia problemų, kad lieka teritorijos neapimtos. Tai yra svarbu visiems. Yra ekonominio, aišku, receptų Kai kurios šalis moka e, veterinarams e, iš viešų lėšų, kad jo dirbtų tam tikrose teritorijose, taigi sprendimų yra. E, to jau aš to baigsiu dėl laukinių gyvūnų. Jūsų klausimas, kai kuriais atvejais negalime jiems leisti plisti, kai kartais reikia juos saugoti, kad jų populiacijos nenyktų. Tačiau tai, aišku, priklauso nuo veiksmingo aplinkos ministerijų darbo Taip pat reikia sustarimų su e, medžiotojų, e, e, medžiotojų organizacijomis, nes būtent jos gali padėti kontroliuoti gyvūnų populiacijas. Labai ačiū už visą tai. Iš tikrųjų noriu padėkoti, išreikšti didelį padėką ir organizacijai, kuriais vadovaujate, ir jums asmeniškai Mazantera apie tai užsiminė, aš manau, kad mes visi vieningai norime jums padėkoti už jūsų vykdomą darbą, o dabar, mėly kolegos, pername prie kito darbo trukės punkto. Tai yra 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Turime pono Sanį pranešimą. Ir Tai yra svarbi tema, kadangi kartais mes stebime, kaip žemės ūkio specifika nėra iki galo įvertinama. Ypatingai, kada dirbame su e, bendrosios žemės ūkio politikos klausimais. Tačiau aš dabar pirmiausia turbūt suteiksiu žodį pranešėjui, panusanį ir prašysiu kalbėti ne per ilgai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šie žodžiai tikrai labai teisingi. Ir vis dėlto tikiuosi, kad šis parlamentas, taip pat per parlamentą ir kitos tinkamos institucijos geriau supras žemės ūkio padėtį Europoje. Aš norėčiau šiam komitetui pranešti, kad e, darbas e, prie dokumentų paketo tvirtinančio žemės ūkio biudžeto dalį tebe vyksta. Noriu padėkoti už pasiūlymus, kurios pateikė daug kolegų. Pirmiausiai, ponės Kutar, kuris sėdi už manęs, jinai iš tikrųjų buvo savočkas variklis visame šitame e, paskutinių manevrų bent jau etape. Na ir nuo diskusijos, kuri vyko anksčiau, sulaukėme taip pat auditorumo ataskaitos ir tai nušvietė mums viską dar kitoje šviesoje. Norėčiau tiesiog pereiti prie esmės ir iškelti keltą klausimą susijusiu su atskirais mūsų nuomonės projekto klausimais. Esu tikras, kad visi gavote šitą nuomonės projektą visomis kalbomis. Taigi mano pirmasis pastebėjimas būtų dėl šeštosios pastraipos, kur kalbama apie e, kryžminę atitikti. E, čia norėčiau paklausti komisijos, ar ji galėtų atsakyti apie tą dilemą, kuri čia minima, būtent klaidas, kurios pastebimas e, kryžmiškai sutikrinant. Pavyzdžiui, savalaikis e, gyvūnų pervežimo deklaravimas arba tam tikrų terminų laikymasis. Šitos klaidos neturi įtakos e, galimybė išmokėti pinigus, aš tam pritariu, tačiau jeigu to kryžminio atitikimo e, paklaidos būtų atminusuojamas iš bendrų paklaidų, tai ko gero paveikslas būtų daug šviesesnis. Tada kalbėtume apie 2,2 procentus IGF, e, e, fondo 6 procentus kaimo plėtros fondo atveju. Tai buvo, būtų iš tikrųjų ženklus situacijos pagerėjimas lyginant su ankstesniais metais. Tai būtų pirmasis pastebėjimas, toliau antrasis susijęs su dešimtąją pastraipą čia aš norėčiau paprašyti rūmų e, atstovų pakomentuoti. E, e kaip reikėtų suprasti tą orientaciją į rezultatus, kurią čia mini. Na ir dar e, 17 atrodo pastraipoje kalbama apie galimą supaprastinimą taikant kaimų plėtros fondus. E, Tai yra viena iš pagrindinių priemonių investuojant į kaimo teritorijas ir dėl to komisija turėtų rimtai pasvarsyti, kaip masiškai sumažinti visą tą painiavą. E, apie tai kalbama taip pat ir 14 pastraipoje. Dar viena pastaba dėl 16 pastraipos, kur kalbam apie tai, kad reikėtų palyginamų rodiklių ir e, taip pat tikslų bei uždavinių. E, tai labai svarbu vyriausybėms. Mes matome, kad taryba vis dar dvėjoja įdėkti tokius rodiklius, tokius indikatorius tam tikrose sitise. Aš esu tikras, kad neįmanoma įvertinti rezultatų, jeigu tie rezultatai negali būti palyginami tarpusavį. Toliau perinu prie penktojo pastebėjimo. Čia bus kalbama apie 23 pastraipą, kur prašoma pateikti naujos informaciją apie bet kokio padėties pagerėjimą laikantis e, sąlygų. Šeštas pastebėjimas, e, jeigu aparta informacija nėra išsami ir e, tinkami ataskaitų duomenys užtikrintus metus nėra iki galo prinami, e, apie tai kalbam 24 pastraipoje, kaip reikėtų vertinti šitos rezultatus. Ir galų gale atrodo, kad metinio ir daugiamečio metodų skirtumai susiduria su tam tikrom problemams, tam tikrom netitiktim. Todėl kyla klausimas, kaip bus rengiama šita daugiamečio vertinimo metodika, apie tai kalbant 25 pastraipoje. Tai turbūt būtų aktualiausi klausimai, kuriuos norėjau dabar iškelti. Ir tikrai nekantai laukčiau bet kokių komentarų, pastebėjimų e, tiek iš šio komiteto ir jo narių, E, tiek ir iš kitų ir noriu visiems padėkoti. Dėkoju. Kągi, mes jau svarstėme šią temą anksčiau, todėl būčiau dėkingas, jeigu kalbėtumėte glaustai. Panas Gasie. E, taip. E, kadangi Ramas Arkalis e, lab, buvo labai pasišventė šiam reikalui, dabar negalėjo dalyvauti, nes dalyvauju Luksemburgė, ko sutikime, manęs paprašė pasisakyti vietojo ir išsakyti jo poziciją dėl biudžeto. Taigi pirmiausiai jis norėjo, ponas Sani, išreikšti didžiulę padėką už jo vykdomą darbą. Ir jisai sutinka, kad e, iš tikrųjų labai teisingai buvo pastebėtas e, socialinis e, BŽUP poveikis ypatingai kaimo regionuose, taip pat aš norėtų pabrėžti, norėtų pastebėti, kad 2014 metais buvo tam tikras finansavimo sumažėjimas, juolab, kad tai yra tam tikras perinamasis laikotarpis, nuo vieno mokėjimo laikotarpio iki kito ir tai yra gana ženklu. Todėl jis taip pat sutinka su išsakytomis pranešime pastobomis dėl e, metinio biudžeto vertinimo priemonės. Ir taip pat jisai akcentuoja, kad supaprastintas valdymas yra labai svarbus aspektas. Ir reikėtų paraginti ES bei valstybės narės sumažinti netitikti tiesiog neišmokų srityje. Tai labai svarbu, kadangi komisaras Volgan taip pat e, yra pasisakė dėl visos eilės supaprastinimo priemonių, tačiau be abejo, tai nereiškia, kad reikia atsakyti kontrolės ir galbūt 2016 metais galima būtų atsakytos per daug griežtos kontrolės tose srityse, kur klaidų lygis neviršia 2 procentų. E, na, taip pat. E, e, jis ketina pateikti keletą pakeitimų, bet jų nebus labai daug. Daugiausia bus kalbama apie mm, žalinimo priemonės, apie e, ateities indikatorius ir kai kurias galimas priemonės. Na kągi, jūs kalbėjote jau faktiškai dviejų žmonių vardu, tačiau dabar ponas Elimovičius. Labai ačiū. Ačiū už pasiūlymą, mes tikrai manome, kad uh, pagrindiniai postulatai šiame projekte yra geri, mes su jais sutinkame, tačiau visą tai pasakius turime tam tikrų pastabų, mes norėtumėm akcentuoti, kad pranešime turėtų būti labai konkrečiai pareikalauta siekti geresnių rezultatų, kovojant su sukčiavimu ir mažinant klaidų lygį, kadangi mes esam Žemės ūkio komitetas ir Žemės ūkio komiteto pati idėja būtų ta, kad taip, pinigai yra leidžiami, e, pinigai yra metami žemės ūkį ir dėl to turėtumėm iš tikrųjų savo nuomonę pabrėžti. E, labai konkrečias priemonės. Ta proga mes siūlome pakeitimų, kurie nepakeis e, projekto esmės, bet tiesiog sukonkretins jį. Ačiū. Dėkuoju Jums. Na, o dabar Europos komisija. Man atrodo, generalinio direktoriaus pavaduotojas yra čia, atrodo, visa komanda yra čia, taigi mes tai tikrai labai vertiname, labai vertiname, kad visi dalyvaujate, kad jūs skirite dėmesio mūsų posėdžiui. Ir dabar stiksiu žodį direktoriui. Ačiū pirmininkė. Komisijos tarnybų vardu galiu pasakyti, kad mes taip pat labai sveikiname pranešimo projektą, kurį pateikė pranešys. Mes manome, kad čia apriepti svarbiausi klausimai ir problemos dabartinėme biudžeto tvirtinimo kontekste. Taip pat norėčiau trumpai užsiminti apie auditorumo ataskaitą, kuri mūsų požiūriu plačiaja prasme yra padrasinanti. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai matome, kad mažėja nustatytų klaidų e, lygis tiek pirmame, tiek ir antrame ramstyje. Taip pat pastebėjome, kad e, na, rūmai e, apskaitai pozityviai įvertino tai, kaip komisija tvarkė bendrą žemės ūkio politiką ir taip pat įvertino tos patobulinimus, kuriuos mes draugės su valstybėm narėm įdėgėme, pavyzdžiui, integruota administravimo ir kontrolės tema susijusi su išmokomis e, buvo sustiprinta. Pranešėjas iškėlė keletą problemų, kurias norėčiau pakomentuoti. Pirmiausiai dėl kryžmės atitikties, teisybė ir tai yra sprendimas, kurį tiesą sakant jūs priemėte, kalbėdami apie BŽP reformą, kad e, ir dabar tai yra išdėsta horizontaliuose teisės aktuose, kad kryžminė atitiktis ne, nėra laikoma atitikties problemomis. Dėl to neturėtų būti skaičiuojama prie bendro klaidų ligmens. Auditorumai atrodo masto panašiai ir pareiškia, kad nuo 2015 metų finansinių metų ir tolin e, e, kryžminės atikties e, problemos nebebus traukiamas į klaidų procentą. Tai rodo tam tikrą naują kryptį auditorumuose. 2014 metais pirmajame ramstėje mes tikimės 2,2 procentų klaidos lygmens kas labai arti 2 procentų, kuri buvo nesavočka šventa karvė, iš tikrųjų siek, labai siekna riba. Taigi sakyčiau, kad 14 metais e, visas procesas vyko gana palankiai. Antrajame ramstė be kryžminės tikties klaidų procentas būtų 6 procentų lygmenyje, tai be abejo yra gerokai per daug, tačiau vis dėlto tai yra gerokai mažiau negu būdavo ankstesniais metais. Jeigu lyginsim, pažiūrėjau, prieš porą metų su rezultatu, kuris buvo 7,9 procentų. Taigi čia reikalai krypsta tinkama linkme. Kalbant apie supaprastinimus ir kaimo plėtrą, aš galiu patikrinti, kad komisaras Haugan e, iš tikrųjų yra pasiryžęs e, spręsti šitą klausimą. Supraskite, kad e, Didžiai Agri dabar užbaiginėja 118 kaimo plėtros programų, kurios buvo vykdomos ir supaprastinimas bus galimas tik po to, kai visos šitos programos bus uždarytos. Dabar paskutinės iš tų programų yra procese, taip sakant, yra apdarojamas, verdamas ir tikimės, kad iki šių metų pabaigos visos programos bus patvirtintos. Kita vertus, to pačiu galiu Jūs informuoti, kad komisija su, su, subūrė aukšto lygio ekspertų grupę, kuriai pirmininkauja e, buvęs vicepirmininkas ir e, komisaras Simkalas e, ir nagrinėja galimus supaprastinimus ne tik tai kaimo plėtros srityje, bet apskritai visų Europos struktūrinių investicinių fondų įsisavinime. Ir aš esu tikras, kad šio darbo rezultatai išryškės 2016 metų eigoje. Pranešėjas taip pat užsiminė, kad e, ataskaita apie rezultatus E, programų ir e, priemonių įvertinimo rezultatai e, bus galimi tik tada, kada valstybės narės vadovausis palyginamais standartais. Na, vėlgi, čia reikėtų paminėti, kad jūs kaip bendro sprendimų prieimimo mechanizmo viena iš institucijų e, priemėte sprendimą dėl bendro stebėsenos ir vertinimo e, mechanizmo, kuris grindžiamas e, tais pačiais indikatoriais, kuriais vadovautųsi ir valstybės narės, ir komisija. Taigi labai tikimės, kad šį kartą mes turėsime kur kas tvirtesnį pagrindą įvertinti rezultatus pasiektus žemės ūkio politikoje. Na ir kalbant apie apart, čia atsiprašau dabar posėdžio metu tikrai negalėsiu pateikti visų detalių, tačiau manau, kad e, atskirus dalykus aš panagrinėsiu grįžęs į savo instituciją ir atsiųsiu raštu ir tikiuosi, kad pranešėjas galės pasinaudoti šitą medžiagą. Taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad komisija labai pridarė pranešėjo įsakytams pozicijoms e, namės projekte, kad ypatingai tokios politikos kaip BŽUP e, kontekste, kurios investicijos yra ne visai realistiškos, investicijos tiek kaimo plėtros, tiek struktūrinės paramos ehm, kontekste ehm, galės būti realiai įvertintos ehm, tik tai prabėgus ne vieneriems metams. Dėl to metinės veiklos ataskaitoje mes iš tikrųjų pradėjome vertinti BŽP rezultatus, vertindami ilgesnį laikotarpį ir tai, ko gero, suteiks mums kur kas patikimesnį ir realesnį paveikslą to, kas buvo pasiekta BŽP ir kur reikia kažką tai tobulinti. Taigi viską galų gale pamėginsiu apibendrinti. Manau, kad nuomonės projektas, kuris buvo pateiktas e, komisijos e, požiūriu, iš tikrųjų yra labai realus e, BŽP įgyvendinimo ir atinkamų, išlaidų atinkamas biudžeto dalies 2014 metais įvertinimas ir mes ateityje esame be abejo pasirengę visokiojopai jums pagelbėti, jeigu tokios pagalbos reikės, jeigu jūs bus prašoma. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar vėl steiksiu žodį pranešėjų, galima kalbėkite trumpai. Pone pranešiau. Labai ačiū. Pone pirmininkė, taip pat noriu padėkoti kolegoms už e, tą malonų dėmesį, ypatingai tiems, kurie jau pasisakė. Dar norėčiau paminėti porą dalykų, papildydama savo paties pasisakymą, ypatingai reaguodamas į įvairius pasisakymus. Taigi aš manau, e, kad Europos Sąjunga gali tikrai didžiuotis savo bendra žemės ūkio politika tuo, kaip jinai e, rutuliojasi per pastarosius porą dešimtmečių. Ir aš tai sakau, kadangi nepaisant visų prieštaravimų, tai yra sėkmės istorija. Jeigu apsidarytumėte po visą žemyną, pamatytumėte, kad Europa tapo visai kitokiam, negu ji buvo prieš e, priimant bendrą žemės ūkio politiką. Ir čia kalbu ne tik tai apie e, seniausią, bet ir ko gero bene geriausiai išvystytą bendrąją ES politiką. Iš tikrųjų, tai, ką mes čia darome, iš tikrųjų, tai yra tam tikros papildomos paskatos ir pastangos, kaip pasiekti geresnių rezultatų. Ir manau, kad tie rezultatai tikrai geri. Aš sutinku su pana Mergela, kad projektas, kurį jums pateikiau, yra tik tai pagrindas tolesniems svarstymams, tai yra atspirties taškas. Tikrai kviečiau visus kolegas ir tiesą sakant, mm, dėl to labai e, mane pradžiugino ponos Limovič pasisakymas Iš tikrųjų, aš labai raginčiau jūs teikti bet kokius papildomus pasiūlymus. Ir aš nenorėčiau, kad šis komitetas būtų suklaidintas. Yra pranešimo projektas ir šiaip apie jį praktiškai beveik nieko nekalbėjau. Vieną kitą techninį dalyką, tačiau jūs turite suprasti, kad e, vienas dalykas yra pats pranešimas, pati ataskaita ir kitas dalykas yra bendrai vykstanti diskusija. Ir aš manau, kad būtų turbūt teisinga daugiausiai dėmesio skirti trims pagrindiniams dalykams. Tai būtų, pirmiausia, kaip kontroliuoti išlaidas. Mes be abejo mm, turime atsiskaityti Europos mokesčių mokėtojams, e, turime užtikrinti, kad šie pinigai būtų prasmingai panaudoti. Tačiau be abejo turi duoti naudos pirmiausiai kaimo gyventojams, vartotojams ir be abejo viskas turi būti daroma labai efektyviai. Taigi aš manau, kad jeigu mes laikysime tokios krypties, tai šis pranešimas bus iš tikrųjų išsamus ir gerai subalansuotas. Ir tam, kad mes pasiektume tokio rezultato. Aš dabar noriu viešai pareikšti apie savo ketinimus ir raginčiau šešėlinius pranešėjus kitus kolegas, jeigu jums patogu, aš norėčiau surenkti trumpą šešėlinių pranešėjų sutikimą šį ketvirtadienį ar apie vidurdienį ar kokią pirmą valandą aš e, šitinėsiu pranešimą ir e, jeigu jie būtų tokie malonus ir organizuotų savo programą taip, kad galėtų sudalyvauti, būtų labai puiku. E, bet kuriu atveju labai dėkoju visiems už jų indėlį, kurį gavau iki šiol ir e, be abejo aš laukiu tolių, tolesnių detalių pastebėjimų. Ačiū. Kolegos, reaguojant į šį prašymą norėčiau paprašyti, kad iki gruodžio 9 dienos atsiųstumėte savo pakeitimus ir nuomonės projektą tvirtinsime sausio 25 dienos posėdėje. Kitas darbo atvarkės klausimas - dabartinė vykstančių, vykstančių trišalių darybų padėtis. Aš siūlyčiau kiekvienam pranešėjui skirti penkias minutės, diskusijų nebus, bet be abejo prie, klausimo, prie visų šių klausimų grįšime kitą kartą. Deja, labai vėluojame, atsiliekame nuo tvarkaraščio, todėl ir teikiu tokį pasiūlymą. Šiek tiek vėliau įvyks koordinatorių posėdis, bet aš jau dabar noriu pasakyti, kad vyks paroda skirta tarptautiniai dirbožėmio dienai. Ji yra organizuojama trečiame aukšte ir būtų gerai, jeigu parodą atidarant dalyvautų mūsų komiteto nariai. Aš norėčiau kalbėti vienu klausimu ir aš tikiuosi, kad jūs duosite man bent vieną minutę po to, kai pranešėjai pristatys informaciją. Dėkoju. Manau, kad rasime galimybę. Ponas Hauslik, Hausling kalbės pirmas, jis kalbės. Prašau, daugiau neužimsiu laiko. Ačiū. Pirmininkė, man nereikės penkių minučių, neturiu labai daug ką pasakyti vyko vienas trilogas su Luksemburgu kaip pirmininkaujančia šalimi. E, buvo pasiekta pažangos. E, Ta dien mes įveikėme visą numatytą darbo tvarkę. Ir svarbiausias klausimas, dėl ko sutarėme, buvo tas, kad mums reikia stipresnio e, žemės ūkio. Dėl to mes sutarėme kontrolę reikia tikrinti, supaprastinimo procedūras reikia stiprinti, reikia harmonizavimo, kurio Europos lygio vis dar stinga. Taip pat reikia suvienodinti reglamento įgyvendinimą. Mes svarstame taikymo apimties klausimą, pasiekėme sutarimo svarstame principus, taip pat pasistumėjome stipriai į priekį. Vėliau svarstame gan prieštaringą klausimą e, mišrės įmonės. E, vyko diskusijos šio klausimu ir mes e, nusprendėme, kad tokių įmonių reikia, tačiau reikalingas ir didesnis aiškumas nes reikia tinkamai atsijėti tose įmonėse produktų gamybą. Toliau svarstame kontrolės klausimą ir visi sutarėme, kad reglamente būtina numatyti kontrolės priemonės dėl horizontalaus reglamento. Mes nutarėme, kad kontrolės priemonės turi apibriežti horizontalusis reglamentas, nes kitų atveju negalėsime gyvendinti to, kas yra numatyta iki metų pabaigos. Ir importavimo taisyklės. Mes norime, kad importuotojai laikytųsi numatytų sąlygų E, dėl išimčių ir išlygų importuotojams. Šis klausimas taip pat buvo svarstomas. E, Deja, sprendimo dėl šio klausimo mes nepasiekėme. E, gruodžio 9 dieną yra numatytos kitos trišalės dėrybos ir aš tikiuosi, kad Niderlandai tęs dėrybas Ir esu įsitikinęs, kad mums pavyks pasiekti pažangos ir per ateinantį pusmetį išspręsti šį klausimą. Pan posel Dante. Dabar ponas Dantan. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie mano temą, įvyko pirmasis trilogas, skirtas genealoginiams reikalavimams. Parlamentas anksčiau nei taryba patvirtino savo poziciją ir taryba atsižvelgia į parlamento pirminę poziciją bei pakeitimus. Iš esmės, mūsų nuomonės dėl trijų pagrindinių tikslų nesi, ne, nėra skirtingos, jos yra tokios pačios Mes norime stiprinti apskritai bendrąją vidinę rinką. Prieš dvi savaitės įvyko pirmasis e, trilogas, mes varstame sektoriaus e, organizacinę struktūrą, e, gyvulininkystės, buhalterinės knygas, horizontalesias sąlygas, pavyzdžiui, išimtis. Įvairūs klausimai buvo įtraukti į darbo atvarkę, vyko diskusijos ir Mums liko vos du ar trys klausimai nagrinėti. Atrankos procedūros, jų tvirtinimas. Taip pat turėsime svarstyti subsidiarumo klausimą, e, sąlygas e, išsaugoti grinasias veislės Taip pat e, dar nagrinėsime įvairias specifikacinės e, knygas bei atitikties klausimus. Deleguotusius aktus, įgyvendinančius aktus. Kitas e, trilogas yra numatytas rytoj. Jau įvyko trys techninio pobūdžio sustikimai. Kaip ir sakiau, pažangos pasiekėme nemažai. Ir kito trilogo metu mes kalbėsime apie importą iš trečiųjų šalių, apie oficialią kontrolę bei komisijos vykdomą kontrolę. Taryba e, į mūsų poziciją, parlamento poziciją žiūri rimtai. Oficialioji kontrolę, kalbant apie tai, reikia pasakyti, kad svarbu, kad tokios kontrolės būtų įdėktos, kad jos būtų aukštos kokybės ir skaidrios ir ne per daug apkraunančios. Manau, kad valstybės narės e, turėtų dirbti su Europos komisija susidurdamos su e, sukčiavimo atvejais. E, šis sektorius nėra toks jautrus kaip vaisių sektorius, jau mes savo kontrolę e, rengdami šiam sektoriui e, grindėme, e, vadovavomės vaisių sektoriumi. Tai tiek norėjau pasakyti apie mano rengiamą dokumentą ir trišalis dėrybas. Pani poseł Entia McIntyre, bardzo proszę. Toliau pana Makinta ir. Ačiū pirmininkė. Aš noriu informuoti apie pažangą dėl trilogo skirto reglamentui dėl augalams kenkiantiems organizmams ir apsaugos priemonių. Noriu padėkoti šiandienos pranešėjams, kurie daug dirbo ties šiuo dokumentu. Ir aišku, mes pasiekime pažangos, vyko penki trialogai ir dar du yra numatyti gruodžio 8 ir gruodžio 16 dienomis. Ir tikimės pasiekti sutarimą anksti antroji svarstymų iki metų pabaigos. Parlamentas patrino savo poziciją dar balandžio mėnesį 2014 metais, o taryba dėl savo įgaliojimų sutarė šių metų birželio pabaigoje. Tekstas pakeistas tarybos turi daug komisijos pasiūlymo pakeitimų, kurie, kai kurie iš jų labai svarbu politinė ir institucinė prasme. Penki trialogai, kurie iki šiol vyko, juose apsvarstame pirmąjį skyrių dėl taikymos ryties apibrėžčių, antrąjį skyrių apsvarstame dėl karantino. Trečia, trečią skyrių aptarėme, kuris dabar, kuris iš pradžių vadinasi e, sąjungos e, karantinai, dabar sąjungos neregul, vadinasi sąjungos nereguliuojami karantinai, toliau ketvirtas kontrolė ir penktas skyrius profesionalių subjektų registravimas, atsakamumas ir taip toliau. Per likusius du trialogus mums reikia aptarti likusius straipsnius šeštame skyriuje dėl augalų ir augalų produktų sertifikavimo septintąjį skyrių ir aštuntąjį skyrių. Taip pat ir visas konstruojamasias dalis, taigi dar daug darbo mūsų laukia. Manau, kad svarbiausios problemos yra kaip identifikuoti prioritetinius kenkėjus, importo režimą aptarti ir deleguotojų ir gyvendimo aktų klausimus. Viena iš sričių, kuri mums kelia nerimą ypač, yra prioritetinių kenkėjų skaičius. Taryba pritarė komisijos pasiūlymams dėl prioritetinių kenkėjų. Tai yra, jie neturi viršyti daugiau kaip 10 procentų viso sąrašo. Mūsų 40 pakeitime siūlome išbraukti tą dirbtinę 10 procentų ribą ir mes dėl to dėrėjomės. Nes iš tiesų 10 procentų riba parlamentui atrodo nepateisinama ir dirbtinė. Mes manėme, kad prioritėtų apribojimas turėtų būti nustatomas patvirtinus kriterijus kurie būtų numatyti antrame priede. Taryba dabar pritarė tą 10 procentų ribą išbraukti, būtų, kad ji būtų išbraukta, o darybos dėl antro priedo ir kriterijų dar nebaigtos. Taip pat mes šiek tiek pasvarbavome ties klausimų dėl įgyvendinimo versus deleguotojų aktų klausimą. Tačiau Čia dar yra nemažai prieštaravimų. Ir mes tam tikrų mastų nors ir sutarėme, dar reikės nemažai pasidarėti. Aš ypač norėčiau padėkoti parlamento teisės tarnybai už jų pagalbą dėl gyvenimo ir deleguotojų aktų ir ekspertui dėl deleguotojų aktų taip pat. Jie mums tikrai buvo, padėjo daug. Taigi aš manau, kad yra dar darbo, kurį reikės nudirbti, tačiau mes tikimės, kad bus pasiektas susitarimas iki kalėdų atostogų. Ačiū. Dabar ponas Agnė, prašom. Ačiū pirmininkė manęs Švedijos e, ekologiniai ūkininkai paprašė pasakyti komitetui ir komisijai, kad jie turi didžiulę problemą su naujoju tų ekologiškų reglamentų. Žinote, kad Švedija yra šalta šalis. Jie savo salotas ir pipirus augina pakeltoje dirboje, konteineryje, kad būtų pakankamai šilta, kad augalai auktų. Tai atitinka jų pačių ekologiškus reikalavimus, jų e, klientai yra patenkinti, tačiau ES jiems žada užkirsti kelią. Tai yra, jie negalės patenkinti vartotojų paklausos, jie patys bus priversti bankrutuoti. Aš nemanau, kad tai įvertinta trilogų lygmenių ir netgi dabar galima kažką dar vis dar padaryti. Ačiū. Labai ačiū. Manau, kad čia buvo paskutinis pasisakymas. Ar kas nors dar galų gale nori kažką pasakyti? Prašom, tik vieną minutę. Ačiū pirmininkė, labai trumpai, ponia Gilera. Labai svarbu, kad išklausime šią informaciją apie trilogus, tai informacija svarbi. E, tai mane domina ir nerima kelia ekologinio ūkininkavimo klausimas, kaip kur kalbėjo ponas Hausling. Aš norėčiau, kad e, kaip galima būtų greičiau užbaigti darbą šiais, šiais klausimais, nes tai rūpi visiems Europos gamintojams, augintojams ir Ispanijos taip pat. Tai yra mums prioritetas. Man atrodo, panas Hasling dirba tinkamą kryptimį, tačiau dar daug reikia dirbti ir dėl kitų dviejų dokumentų tai yra taip pat labai svarbus ir aš dėkoju, kad e, yra apčiopiama pažanga. Ačiū pirminkė. Noriu pabrėžti dar tai, kad sakė Stuartas Egnių, labai svarbu, kad būtume pragmatiški, kai kalbame apie organišką ūkininkavimą Turint galvoje e, dirvos eroziją, kartais neįmanoma nieko auginti tokioje dirvoje, o čia sprendimas yra geras. Dėl gyvūnų sveikatos norėčiau paraginti visus kolegas atidžiau panalizuoti šį dokumentą, nes trilogų rezultatai gali turėti didžiulį poveikį tarptautiniai priekybai. Nenorėčiau, kad turėtume blogų teisės aktų. Mes turėtume siekti geresnio reglamentavimo, o dabar pagal siūlomas sąlygas trilogas, e, tai jos yra labai dirbtinės ir gali kelti didžiulį pavojų importui. Na, labai prašau, bet jau tikrai paskutinis. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Vieną minutę. Aš dirbu trilogę dėl kenkėjų. Noriu priminti, kad čia yra Žemės ūkio komitetas. Ir jis atlieka savo vaidmenį, jeigu gina ūkininkus, gina maisto gamybą pasaraisiais mėnesiais. Matome, atsirandant kenkėjus naujų kenkėjų atsiradimą stebime. Jeigu norite žinoti, tai alyvos yra žudomas tiesiog, nuostoliai didžiuliai. Taigi reikia žvelgti į tai, kas vyksta tikrovėje, su kuo sudarė ūkininkai. Ir šiame trialoge mes giname tai, tai, ko reikia sektoriaus, tai yra kontrolės, kad užtikrinant, kad kenkėjai visai neišnaikinti ūkininkavimo, neišnaikinti ūkininkavimo Europos Sąjungoje. Ponios ir ponai, sistemingai grįšime prie šių klausimų ir prašysime mūsų pranešėjus teikti informaciją apie trialogus. Ir manau, kad klausimai, kurie buvo užduoti 12.30, kviečiu į parodą trečiame aukšte skirtą dirbos dienai 15 val bus klausimai mūsų komitete. Kviečiu taip pat atvykti, o dabar vyks koordinatorių posėdis. Prašau salėje pasilikti tik koordinatorius ir su jais susijusius asmenys, o bendras komiteto posėdis baigiamas.